Gerbimi kolegos. Vėl prašyčiau pradėti mm, mūsų e, posėdį. Ir dabar e, perinam prie darbo tvarkės e, klausimų. 17 klausimas. Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninis patikinimas kelyje. Aš norėčiau Jums pranešti, kad balsavimas komitete bus gegužės 30, kad nepamirščiau tos svarbios informacijos. Vėliau, taigi, gegužės 30. Visų pirma, norėčiau pateikti žodį dėl periodinės kasinės apžiūros, o paskui suteiksiu ponui žodį Sanilovai, o paskui m, mm, mm, dėl registravimo ponui Savisa. Taigi, trys pranešėjai, taigi pirmiausia, tik žodį ponui Kun dėl techninės apžiūros. Äh, die Frist für die Einreichung der Änderungsanträge ist verstrichen und mir liegt. Äh, Dėkuoju buvo pateikti pasiūlymai, e, buvo pastabos pasiūlymų, buvo 211 e, pasiūlymų ir 288 dėl straipsnių, 29 dėl pasiūlymai dėl įvairių techninių detalių. Mėginau peržiūrėti visas dalis ir e, norėčiau paminėti tai, dėl ko galima sutarti, kol galim pasiekti kompromisą. Dėl teisiniu pagrindu, ar tai būtų, turėtų būti reglamentas ar direktyva. Daugelis e, kolegų, pana Higgins, Dalin ir kiti, Sančias Smits, e, Han, e, teigia, kad vietoj reglamento, ko aš ir pats norėčiau, mes pasirinktume direktyvą. Vietoj reglamento pasirinktume direktyvą. Mes vieną dalyką turim sudarti, bet reikia sutarti dėl minimalių techninių standartų. Ir taikymo stritis nurodyta antros straipsnių per modelį. Ir čia mes galim sutarti kompromisą mm, dėl priekabų. Ir taip pat dėl 750 kg, dėl to pasiūlymo, čia vėlgi galim rasti sprendimą, kaip mm, atlikti peržiūrą iki 3,5 tonos priemonių. Čia dėl to sutarti bus sunkiau šiek tiek. Pasiūlymai, pakeitimų pasiūlymai dėl išimčių, dėl galingumo, e, dėl jų nesitarėm, valstybės narės nevykdo techninės apžiūros dviratėms tai priemonėms, bet kolegos iš Prancūzijos, Niderlandų, kurie patikė šitos e, pasiūlymus, e, na, dėl jų reikia sutarti, kiek nedidelio galingumo arba dviratės techninės priemonės, kaip tiesiog jas reikėtų iš, iš, išbraukti, nepatikti su šito pasiūlymu. Taip pat reikia rasti kompromisą kažkaip iš šio klausimu dėl e, traktorių, dėl žemės ūkio e, transporto priemonių greitis 40, daugiau negu 40 km per valandą, vėlgi dėl to galima e, sutarti. Ar e, kai yra darbinė situacija, kai nereikalinga e, prie apžiūra kelyje arba jeigu jie gabena kažkokius krovinius ir tada reikalinga, reikalingas patikrinimas kelyje. Vienas 116-117 buvo pateikti pasiūlymai, dėl jų mes tarsimės su šešėliniais pranešėjais taip pat ir išlygų, kurio, kurių paprašė kolegos. Tai yra susiję su um, istoriniais automobiliais, vėlgi dėl to galima sudarti, yra 20 pasiūlymų, juos mm, pateikė mm, kolegos iš, iš komiteto, iš frakcijų numatėme tris kriterijus. Ir valstybės narės galiausiai nuspręs, nes jos geresnį sprendimą galima priimti, kokie automobiliai gali būti laikomi istoriniais automobiliais, ar tai yra laikas, tai yra amžius, ar techninė būklė, ar, ar išvaizda ir panašiai. Toliau trečias straipsnis apibrieštis apie tai, kas yra mm, patikrinimas kelyje ir kokie yra patikrinimo centrai. Čia vėlgi reikėtų kalbėti su kolegomis, ponė Šinilova, kuri dirba su dokumentu pati, paketu, kad mes tikrai api, nutartume, kad mm, apibrieštis būtų tiesiog nuoseklius ir atitiktų visus tris paketo dalis, jos būtų vienodos. Toliau dėl gamintojo duomenų, ketvirtas straipsnis, daugelis kolegų pritarė tam ir reikia, kad gamintojas pateiktų ir atnaujintus duomenis apie automobilio saugos sistemas, taip pat e, kas vykdo techninę apžiūrą ir, ir, ir, ir kaip dažnai ta techninė apžiūra vykdoma. Dėl dažnumo aš pat, pateikiau pasiūlymą, kur mes turim vieną bendrą vardiklį ir po pirmo registravimo keturi metai ir tuomet dažnumas du metai, reiškia kas du metus. Pritarčiau šitam ir norėčiau, kad kolegos man pritartų. Toliau keleiviniai automobiliai ir lengvėjai automobiliai M1 kategorijos, lengvėjai e, M1 kategorijos. Čia nuomonės išsiskyrė, kadangi jeigu yra grinai transportavimo tikslams, tai jeigu yra mažesni automobiliai, jeigu yra mažesnis e, kilometražas, tai e, tikrinimai, tai yra techninė apžiūra, bus vykdoma rečiau. Taip pat ir dėl e, nuvažiuotų kilometrų skaičiaus. Buvo šitas klausimas iškeltas. Aš apie jį pranešime ne, ne, nekalbėjau, komisija siūlė, kad arba keturi metai po pirmo registravimo, arba 160 e, tūkstančių kilometrų, tai būtų pirmas patikrinimas. Toliau Grožba Tuhan ir Tiko, taip pat Koch iškėlė vėl šitą klausimą. Arba jie nori apriboti nuvažiuotų kilometrų skaičių, vykdant pirmąją, pirmąją techninę apžiūrą, bet aš dėl to galim pasitikrinti, bet pagrindinė problema yra tai, kad kilomet, nuvažiuotų kilometrų skaičius, na, tai visuomet klausimas tokių manipulacijų klausimas. Toliau 12 straipsnis. Ir dėl patikrinimų, dėl techninės apžiūros, dėl 7475 kolegos e, Koch pateikė pasiūlymus ir jie pritarė mano siūlymui, kur asmo, kuris yra atsakingas už remontą, negali būti tas, kuris patvirtina, kad remontas atliktas tinkamai ir kad atitinka techninius reikalavimus. Bet turėtų būti kitas atitinkamai kvalifikuotas asmo, kuris turėtų nustatyti štai. Kai kurie kolegos, e, tarp jų Brian Simpson, atsižvelgdami į savo patirtį, į situaciją, jų valstybės narys laikosi kitos nuomonės. Jie teigia, kad kalbant apie leidimų išdavimą arba servisų sertifikatų, išduodamus sertifikatus, pas jūs šalyse yra pakanka, nereikia papildomo patikrinimo. Ponas Kroš pateikė pasiūlymą, kad mes kalbėtume ISO 020, tai yra išskaidyti iš tris etapus ir trečiajame etape, na, mes galėtume rasti sprendimą. Nekalbant apie tokį teisinį atskirimą tarp, tarp remonto dirbtuvių ir, ir ten, kur vykdoma techninė apžiūra, nesusėti jų į vieną, bet tiesiog reikėtų išsiaiškinti ir uh, rasti kažkokį tinkamą sprendimą. Toliau įdomus pasiūlymas. Šalia komisijos pasiūlymo, kad turėtų būti įvestas elektroninės platformos apie e, automobilių informaciją ir kad svarbiausias kriterijus e, automobilio amžiui turėtų būti dokumentuojamas atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, kada vykdomas individualios mm, apžiūros, kada yra pagrindinis, mm, pagrindinė apžiūra, kada įvykę avarijos ar buvo pas, pakeistos kažkokios svarbios mm, atsarginės dalys, taigi ta elektroninė platforma turėtų būti e, įkurta dėl techninių priedų. Yra trys pagrindiniai pasiūlymai, juos mm, pateikė kolega Čani ir, kaip žinome, jisai mm, mm, pradėjo naują darbą Italijoje, bet vis dėlto jis pateikė mums tokį pasiūlymą dėl, dėl e, padangų, dėl protektorių taip pat reikėtų patikrinti saugum, dėl saugumo ir um, iškilo klausimas dėl dėl lempų ir ponė Simpson iškėlė klausimą dėl e, atitinkamų e, ratų, dėl stabdžių sistemos, dėl e, valdymo, sustiprinto valdymo. Mes dar aiškinsime šitos klausimus, bet kas svarbiausia dėl aplinkosaugos ir CO2 išmetimų, dėl apskritai taršos iš metalų. Vėlgi, tą klausimą spręsime ir taip pat klausimas dar dėl diagnostinės įrangos. Ar diagnostika gali būti vykdoma vykdant techninę apžiūrą, ar tai turėtų būti remonto dirbtuvėse. Taigi aš dėkoju visiems, kurie dalyvavo darbe. Tikrai gavau puikių pasiūlymų, dabar e, tikiuosi tolesnį bendradarbiavimą. Toliau ponė Sinalova ir dėl antros dalies, tai yra e, techninis patikrinimas kelyje. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegams už jų komentarus. Dalis iš tikrųjų yra labai konstruktyvus ir jie gerokai pagerino teikiamą pasiūlymą. Be abejo, esame ir tokių, su kuriais aš negaliu sutikti. Taigi norėčiau pirmiausia išsakyti keletą komentarų dėl svarbiausių pakeitimo sričių. Ir dėl paketo 103. Kai kurie kolegos siūlo visų pirma direktyvo nereglamentą, pons Farbas, 22, e, toliau 3, e, Matsikėvičiai ir kiti. E, aš noriu pabrėžti, kad esame skirtumų tarp valstybių narių tame, kaip jie įgyvendina šią direktyvą ir dažnai įgyvendinimas nėra išsamus. Tuo reglamentas turėtų nustatyti bent e, minimalų harmonizavimo lygį ir aš pasakau už reglamento formą. Todėl e, be abejo, atsižvelgdami šios pasiūlymus, tai toliau tarsime su kolegoms. Vienas iš mano prioritetų būtų e, rizikos e, vertinimo sistemos e, E, klausimas. E, visai lė kolegų, Liberets kaip kiti, e, savo patiktose pasiūlymuose nuo 42 iki 52 tai nuo 44 iki 52 siūlo atsisakyti apskritai, tačiau aš manau, kad šitas elementas įneša pritinės vertės ir ragina bendrovės palaikyti savo parką reikiamos techninės būklės. E, kai kurie šelniai pranešiai siūlo uh, e, 77, nuo 77 iki 80 pakeitimuose keisti e, patikrinimą alternatyvę sistemą, bet aš nepalaikau tokio pasiūlymo, kadangi aš manau, kad būtent inspekcijos kelyje labai, vaidina labai svarbu vaidmenį bedroje kontrolės sistemoje. Kai kurio kolegos, tarp jų ir panas Grisbek, siūlo 147-146 pasiūlymuose vykdyti laisvanoriškus patikinimus. Tačiau vėlgi aš nesutikčiau su šio pasiūlymu, kadangi tai įneštų dar didesnių skirtumų ir to trukių tarp seminarių. Tačiau esame kitų pakeitimų, pavyzdžiui, 93 ir 148, e, e, kurios siūloma pirmiausiai harmonizuoti periodinius patikrinimus ir tik po to įdėkti rizikos vertinimo sistemą tai turėtų stikti per e, atinčius penkerių metų laikotarpį. Čia aš matau erdvės daryboms. E, toliau kitas rytis, kurią apima įvairių siūlymų pakeitimai, yra e, tai, kaip turi būti tvirtinami kroviniai. Mano akimis iš tikrųjų tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Alde, e, kolegė Krispek, e, pateikė 43 pakeitimą, kurio aš dėja negaliu palaikyti, kadangi jinai pasiūlė neprivalomas gairias e, ir siūlo, kad jos e, liktų neprivalomas. E, vėlgi, jeigu mes kalbame apie patikrinimo harmonizavimą, siekiant nusatyti, kad kroviniai būtų tinkamai pritvirtinti ir taip pat kad ir taip pat dėl to, kaip turėtų būti e, sveriamas krovinys, e, tai mes turime išlaikyti tą minimalę harmonizavimo sistemą. E, E, ir lygiai taip pat e, aš e, palaikyčiau kito kolegos pasiūlymą, jog turėtų būti numatytas tam tikras privalomas procentas, kuris būtų e, taikomas visoms valstybėms. Tai mes manome apie 5 procentus transporto priemonių sunkesnių negu 2,5 tonos, galėtų tai būti tikrinama kas metai ir visai realiai pasiekiami e, skaičiai. E, kita vertus, pons arba sakė, kad vertėtų E, kalbėti ne tik apie 5 procentus registruotų, e, kiti e, kolegos siūlo 1 procentą arba, kaip pons Liberski ir kolegos siūlo 3 procentus. Visą tai galima aptarti. Dar įvairios politinės frakcijos pateikė pasiūlymų dėl apriepties. Pavyzdžiui, penktojo tipo traktorius arba vilkikus taip pat reikėtų įtraukti į E, patikrinimo kategorijas. Aš pritarčiau Ponsimson pateiktam pasiūlymui, tačiau, kaip jau sakiau, e, pasiūlymą, kuris pasakoma prieš tam tikrų komercinių e, transporto priemonių bei priekabų įtraukimo, e, jeigu jie sveria mažiau negu 2,5 tonų. E, dėl to reikėtų diskutuoti toliau. Aš manau, kad netgi tos transporto priemonės, kurios sveria mažiau negu 2,5 tonus, e, E, kelia papildomą riziką eismo saugumui, dėl to ir šias transporto priemonės reikėtų e, tikrinti remiantis rizikos įvertinimo sistema. E, pakeitimai 54 iki 63, kuris teikė nemažai kolegų, Vandalonit, Vankoro ir kiti, kalba apie tai. Toliau yra pakeitimų e, ir siūlomų pakeitimų dėl e, apibriešties, jos pakeitimo. Aš manau, kad e, abiejose pasiūlymuose mes galų galę rasime tinkamą apibriešti ir Panskūną apie tai minėjo. Aš esu tikra, kad mes rasime bendrą apibriešti, kuri būtų nedviprasmiška, visiškai aiški ir prisidėtų prie didesnio eismo saugumo bei geresnės aplinkos apsaugos. E, nepaliekant e, galimybių skirtingai interpretuoti arba kaip nors naudotis nesažininką konkurenciją. E, toliau dėl inspektorių nepriklausomybės. Ponios Fosės pasiūlym, pa, pa, pakeitimas numeris šimtas man atrodo problemiškas, kadangi pagal šį pasiūlymą vienas ir tas pats inspektorius kuris atlieka periodinės patikras, taip pat turėtų atlikti ir e, spontaniškus patikinimus kelyje ir tai gali sukelti interesų konfliktą. Taip pat e, siūlėme, taip pat nagrinėjome pono Blisbės e, pakeitimą dėl komisijos reikalavimo, kad turėtų būti bent jau 10 km atstumas E, nuo e, patikrinimo vietos. E, mes pamanėme, kad mobilus tikrinimo padaliniai gali ne visais atvejais būti prieinami, bet turbūt labiausiai reikėtų atsižvelgti į geografinius kiekvienos valstybės narės ypatumus. O šiaip jau kolegos, aš ir toliau laukiu diskusijų dėl šios gana techninės dalies. Ačiū. Toliau. Pane Savisar. Ačiū. Jei kalbame apie e, transporto priemonių registracijos dokumento pakeitimus, tai turbūt būtų mažiausias pakeitimas iš trijų, kuriuos mes nagrinėjame, todėl e, ir pakeitimų buvo pateikta mažiau. Mes e, jau esame aptarę komisijos pasiūlymus, e, prie to nebegrįšiu, dabar noriu apšvelgti iš karto siūlomus pakeitimus. Devintasis e, siūlo tik tai šiek tiek keisti formuluotę. E, Iš principo aš galiu su juo sutikti, tačiau turėčiau pasakyti ir, nežinau, tiesą sakant, ko siekiama, tačiau turiu pasakyti, kad e, e, bent jau angliškasis tekstas estų kalba išverstas neteisingai. Ta patį būtų galima pasakyti ir apie kitus pakeitimus. Taigi, jeigu Estijos versija taps oficialiu dokumentu, tai ją reikės iš tikrųjų tikrinti, kad nebūtų jokių dviprasmybių ir nesupratimų. Toliau 10.11 pakeitimai. Kalba daugiausiai apie elektroninius duomenų bazės, e, jų naudojimą, e, tam, kad e, jos galėtų būti suderinamas visose valstybėse narėse. Dėl to aš neprieštarčiau, tačiau negalėčiau pritarti pono Bedbers 12 pakeitimui. Kadangi komisija iškėlė, mano manę, svarbų pasiūlymą kai kalbame apie įvairius e, techninės kontrolės e, aspektus. Ir pati savoka, kad galima būtų atšaukti e, registravimo sertifikatą, Aš sutikčiau, kad e, negalima leisti keliuose eksploatuoti e, transporto priemonių, kurios, kurių techninė būklė netinka reikalavimu, tačiau negalima apskritai išregistruoti ar nutraukti tokių transporto priemonių registravimą. Be abejo, buvo siūloma, kad e, galima būtų iš naujo registruoti tokią techninę priemonę tada, kada e, jinai yra sutvarkoma techniškai, tačiau e, pono Bradburn e, pasiūlymas ir šią galimybę atmeta. Taigi, arba aš kažko nesupratau, galbūt e, teikėjas galės pakomentuoti, arba vis dėlto negaliu su to sutikti toliau. E, buvo paminėtas tas pats principas, tai išbraukimas iš transporto priemonių registro. Ir tai neturėtų reikšti, kad reikia iš naujo praeiti visą registravimo procedūrą. 14 e, pakeitimas. Čia, sakyčiau, netinka terminai jeigu kalbame apie tolesnį darybą eigą, manau, kad reikėtų įtraukti teisės tarnybas. Ar e, pažymos, registracijos pažymėjimo atšaukimas, ar sulaikimas, išaldymas, ar kažkaip panašiai. Reikėtų pasiaiškinti, koks žodis geriausias toliau. Šiolkis pakeitimas toks pat kaip mano pačios patiktas trečiasis pakeitimas, taigi esu tikra, kad rasime kompromisinį variantą, kuris leis suvienyti šios tris pakeitimus Toliau aš pritarčiau 16 pakeitim. 17 um, e, ginčytinas arba diskutuotinas, kadangi pirmajame priedė yra penktasis punktas. Ir vargu ir verta tą patį vėl kartoti tekste. Toliau 18 pono Berben. E, pakeitimas, vėlgi dėl tų pačių priežasčių negaliu jam pritarti. 19 pakeitimas. Formuluoti tą patikslesnį, aš sutinku, 20-21, iš principo neprieštarauju siūlomi pakeitimam, tačiau manau, kad jie įneša į tekstą daug naujos informacijos ir dėl to tekstas tampa netoks aiškus. 22 pakeitimas, kurį pateikė ponė Tikau E, kaip ir mano penktasis pakeitimas. Toliau 23 pakeitimas. Vėlgi jį pateikė ponė Tikau. Iš principo galiu jam pritarti, tačiau turiu bejonių, ar valstybės narės pajėgs e, iki gruodžio 16 metų gruodžio 31 e, iš tikrųjų paleisti tokias domenų bazės, e, užtikrinti, kad jos veiktų. Taip pat aš pasiūliau, kad e, registracijos pažymėjimas būtų A7 formato, A7 formato lapo dydžio, kadangi visa informacija galėtų telpti tokį palei nedidelį lapelį. Mano dokumentai yra estų kalba, tačiau galiu pasakyti, kad šiame nedidelėme e, dokumente telpa visą reikalingą informaciją. Toliau 25-asis toks pat kaip mano 8-asis pakeitimas, galbūt šiek tiek skiriasi formuluotė, manau, kad mes galim surasti kompromisinį tekstą. Na ir tiek iš mano pusės, noriu padėkoti kolegoms, kurie pateikė tam tikrų patikslinčių pakeitimų. Kai kurios dalykus mes dar aptarsime su panu Bredben, tačiau šiaip jau ir aš iš šėliniai pranešėjai daugiau mažiau laikomas įmingos nu, nuomės. Kągi ačiū, aš perskaitysiu kalbėtų sąrašą. E, jeigu norite, prisijunkite panas Doš, panas Vilkadrai, panas Duran, panas Benjan, ponia Foster, panas Artuk, panas Kančian, panas Perka, ponia Grisberg, misteris E, kok ir panas Svarba. E, e, nesijaudinkit, nesijaudinkit, viskas tvarkoj. Įrašysime ir poną Bradburn, kol neprireikia iškviesti medicinos personalą. Taigi pradėsiu nuo pono Grošio. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai ir taip pat pakomentuosiu, tačiau manau, kad mano kiti kolegos e, išsakys ir kitas mintis. Kalbant apie pana Kun pranešimą, manau, kad iš tikrųjų dabar stengiamės pritempti įvairiausius klausimus e, ir padaryti e, šios dalykus naudingus mūsų piliečiams, visų pirma, o ne kurti kažkokias tai papildomas kliūtis ir komplikacijas. Taigi, iš to, kas buvo pasakyta diskusijose, aš manau, kad mes e, judame teisinga linkme. Vadinamasis automobilio pasas būtų savotiškas automobilio pasas, jame būtų pateikti įvairūs duomenys, kilometražas, e, įvairios kitos e, smulkmenos, taip pat ten būtų registruojamas stambesnės avarijos, kuris e, transporto priemonė buvo patekusi. Kam to reikia? To, kad jeigu vėliau tokia transporto priemonė parduodama kitam savininkui, ir jeigu būtų nustatyti tokie reikalavimai visoje Europoje, tai nebebūtų įmanoma klastoti e, pirkimo operacijų. E, žmonės nebūtų apgaudinėjami parduodant transporto priemonės. Bet kuriu atveju e, transporto priemonės turi būti vienai par kitaip patikinamos. Jeigu mes galėtumėm šios du dalykus suderinti, tai jau būtų pakankamai pateikiamas mechanizmas. Panas patikinimai vyksta įvairiuose sektoriuose, kodėlgi ne autotransporto priemonių sektoriuje. E, manyčiau, kad būtų galima nustatyti, kad po tam tikro laikotarpio arba nuvažiavus tam tikrą kilometražą, pavyzdžiui, kad ir 160 tūkstančių kilometrų, visi turėtų e, praeiti tokį testą, tokį patikrinimą. Ir nepamirškime, kad tokia taisyklė galiotų visose valstybėse. Tai ir e, įkūnytų visą to automobilio leidimo arba automobilio paso naudą kadangi jeigu automobilis parduodamas iš vienos valstybės į kitą, e, Be abejo, ir toje valstybėje valstybės norėtų užtikrinti e, savo piliečių saugumą. Dėl e, garažo ar įmonių, kurios atliktų e, tos patikrinimus, aš manau, kad tradicija, sakė, mm, tradicijų nereikia išmesti už borto, kadangi e, kai kurios valstybės iš tikrųjų turi nustačiusios gerai veikiančią sistemą. E, E, sistema patikima ir gerai veikia jau daug metų, taigi neturėtumėm e, atsisakyti visos sukauptos patirties. E, kita vertus, mažosios įmonės, mažieji garažai turėtų iš tikrųjų labai rimtai žiūrėti tokį dalyką, nes jie puikiai supras, kad jeigu būtų kažkokių tai klastočių ar panašiai, jie tiesiog prarastų savo darbą. Pasalkadrai. Aš kalbėsiu angliškai, kadangi daugiausiai kalbėsiu apie pono Kun. Uh, pranešimą. E, kalbės Deboros vardu, kaip žinote, jinai šiandien negalėjo dalyvauti. Taigi trumpai ir glaustai. Pirmiausiai mes e, iš principo sveikiname pono Kuns pranešimą, kadangi iš tikrųjų sutinkame su daugeliu svarbių aspektų. Pavyzdžiui, e, kad reikėtų harmonizuoti techninės paskirties transporto priemonės savoką, kuri dabar labai skiriasi įvairiose valstybėse, taip pat daugelis turbūt sutikote, kad tos valstybės, kuriuose galioja jau griežtesni standartai, tikrai neturėtų būti priverstos e, šitų standartų e, mažinti, e, kelti, taikyti mažiau griežtus reikalavimus. Labai svarbu taip pat, kad dokumento forma būtų reglamentas, o ne direktyva, kalbant apie laikotarpį. E, apie laiko terminus. Įvairios frakcijos turbūt įvairiai įsivaizduoja, tačiau mes turėtumėm kalbėti apie 2 e, plus 1 plus 1 e, modelį. E, dėl motociklų mes taip pat sutinkame, kad jie turėtų likti pasiūlymo taikymo srityje. Tačiau galbūt vertėtų įsiklausyti į Bernadette Vernio pakeitimą, kuri teigia, kuris siūlo, kad tik tai e, du iš keturių e, šitokių transporto priemonių, du iš keturių, e, kurios eksploatuojamas daugiau kaip keturis metus, turėtų būti privalomai patikrinamas. Kai kurie pasiūlymai yra susijęs su lengvosiomis priekabomis, įneštų per daug biurokratijos, dėl to turbūt mažosiam priekabom šito dokumento taigi nereikėtų. Uh, Dėl techninės atitikties, manau, kad reikėtų pirmiausiai e, išanalizuoti visus pasiūlymus ir rasti bendrą sprendimą toliau. Dėl e, lietai įgių transporto priemonių, kurių greitis neviršė 40 km per valandą, e, vargu ar vertėtų jam taikyti, nebent jeigu šios transporto priemonės šimtinai naudojamas tai viešuosiuose E, viešo susikimo keliuose. Ir e, dėl saugumo sumetimų reikėtų tai padaryti. Toliau, aš manau, kad turėtų būti palikta numatyta galimybė atsimnurėm e, nustatyti griežtesnius reikalavimus negu minimalus, kuriuos siūlo komisija. Toliau dėl istorinių antikvarinių automobilių mes e, pritarėme pranešėjų siūlymui. Tik tai turėtumėm aiškiai apibriežti, kas yra tai, transporto priemonė, kuri turi istorinės vertės. Toliau, e, kaip Matijos sakė, mes pritarėme e, pakeitimai, mes neturėtumėm ignoruoti tam tikrų skaitmenų, tam tikrų rodmenų klastojimo galimybių, ypatingai tokie atvejai e, pasitaiko dažnai tarp valstybinėse operacijose, kada automobiliai parduodami kitą valstybę. Ir e, iš tikrųjų čia ta automobilio paso e, idėja yra tokia bloga, nes kartais e, daug sunkiau yra atsekti automobilio priežiūros ir, ir, ir, ir didos istoriją, jeigu transporto priemonė yra importuota. Todėl turėtumėm iš tikrųjų užtikrinti kokį nors būdą E, turėtumėm parinkti kokį nors būdą, kuris užtikrintų, jog e, kilometražų ir kiti rodmenys automobilyje yra iš tikrųjų tikslus, nesuklastoti. E, tai tiek iš mūsų pusės. Ponas Benjon. Ačiū. Kaip ir tą kartą svarstėme šią temą. Pagrindinė pagrindinis dalykas, e, dėl kurio ginčiame su suprančiais, e, buvo testavimo stočių ir garažų struktūra, išdėstymas ir panašiai. Mes tada teigiame, kad e, negalima taikyti vieno modelio visam valstybėm. Ponas Kun žadėjo, kad bus rastas koks nors kompromisas, tačiau reikėtų pamatyti detalų pasiūlymą. Na, ir tiesą sakant, mes matėme, kad e, valstybės, kurio, kurios naudoja integruotą sistemą, turi geriausius rodiklius saugumas rytyje, o to tarpo valstybės, kuriuose, e, kurios naudoja atskiras dvi sistemas, e, kada e, vyksta konkurencija, kainų konkurencija dėl, dėl to patikrinimo, e, kartais saugumo standartai taip pat sumažėja dėl konkurencijos. E, E, taip pat, kai kalbame apie integruotą sistemą, e, be abejo, jinai yra netokia patogi vartotojai. E, dažnai jie gali pasinaudoti šią sistemą atsiprašydami iš darbo keliom valandom ar pusdienį. Dažnai tokia sistema nėra, nėra tokia nelanksti ir dėl to sakyčiau, kad tie, kas yra pratę prie uh, atskiros sistemos, integruotos sistemos. Nemanau, kad nors viena iš tų grupių turėtų mėginti įtikinti kitą, e, pamatyti pasaulį juokimis. Aš manau, kad abi sistemos galėtų, bendroje, galėtų tilpti bendroje struktūroje ir būti suderinamas. Kalbant apie priekabas, aš netikiu, kad 0,1, 0,2 e, priekabos. E, turėtų būti įtrauktos, kadangi e, beveik visos avarijos paprastai yra dėl perkrovimo arba dėl greičio viršymo arba dėl vairuotojų klaidų. Tikrai nėra e, aiškių įrodymų, kad kažkokios tai techninės problemos mažose priekabose sukeltų avarijų. Dėl traktorių pilnai pritariu pono Alkadravi, kad e, traktoriai turėtų būti naudojami ten, kur jie turėtų būti skiriami, tai yra tik tai e, komercinio vilkimo tikslais. E, kalbant apie kilometražą, kilometražo klastojimas, mes sutinkame, kad iš tikrųjų tapo rimta problema, gal net netapo, bet visą laiką buvo labai rimta problema. Mes e, čia išvelgiame tam tikrą potencialą, kada e, iš tikrųjų gana mažom sąnaudom ir neįnešant per daug biurokratijos šią problemą būtų galima įspręsti. Aš manau, kad yra galimybių kompromisams daugelį sričių, ypatingai dėl vilkikų, dėl traktorių, dėl, dėl, dėl priekabų. Esame tam tikros istorinės patirties ir aš laukiu tolesnių diskusijų. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Porą pastabų, pirmiausia, dėl pono Kuns pranešimo, e, dėl patikrinimų pateikėm visą eilę pakeitimų ir pabandysiu trumpai pristatyti mūsų idėjas. Pirmiausia, sakome, kad nereikia mažinti komisijos siūlomų švelninti reikalavimų. E, pirmiausia, 4211. Tai yra labai svarbu. E, sakoma, kad pravažiaus tam tikrą kiekį kilometrų turi būti tikrinama ir 150 neturėtų būti sumažinta iki 120 tūkstančių. Kitas dalykas, klausimas, apie kurį jau ką tik kalbėjo e, kolegos kalbėdami apie e, remontnikus ir kontroliuotojus. Turi būti rastas kompromisas, leidžiantis suderinti remonto tarnybų e, interesus ir pagalbos tarnybų interesus. Turime sukurti e, galimybę tą patį centrą naudoti tai pačiai transporto priemoniai per vienerius metus. Taip mes išvengtume konflikto tarp e, remontuotojų ir kontroliuotojų. Mes turėtume juos atskirti, bet to pačiu interesai turi būti apginti kiek tai manoma tik padaryti. Trečias dalykas, mes pateikėm pakeitimą, kuris leis patikrinti e, LOX ir e, smulkiųjų dalelių išmetimo kiekis. E, dėl Senalovos pranešimos e, visi e, pakeitimai yra susiję su išmetimais į atmosferą, CO2 ir panašius. Taip pat ir dėl triukšmo mes kalbame. Norime atkreipti dėmesį, jeigu nustatome, kokiu pro, akcentų bus padinamas kontroliavimo kiekis, tai mes turime išmatuoti, kokios žalos tai atneš e, aplinkai, kokios žalos tai atneš e, pačiam e, sunkvežimiui, nes kai kuriuose valstybėse narėse yra naudojama ne vienoda įranga sunkvežimiams kontroliuoti ir aplinkos taršai kontroliuoti. Ir todėl aš manau, kad nereikėtų mažinti kontrolės, reikėtų tik ją pakoreguoti. Taigi mūsų frakcija bendrai e, Kun ir Senalovos pranešimo atžvilgių tiek noriu pasakyti ir aš manau, kad mes rasim gerų kompromisų. Ačiū. Ačiū, ponė Duran. Dabar suteiksiu žodį poniai Foster. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pora komentarų dėl Kun pranešimo ir po to keletas minčių apie Senalovos pranešimą. Aš e, nesileisiu į e, absoliučiai visus pakeitimus, e, bet išsakysiu bendrų pastabų. Pirmiausia, mes nepakeitėm savo pozicijos. Mes manome, kad tie abu pranešimai turėtų būti orientuoti į direktyvą, o ne į reglamentą. Taigi mes norim, kad niekiek nesikeistų dabartinė reglamentavimo sistema. Dėl e, MOT tikrinimo centrų e, mes savo pozicijos nekeičiame. Junktinė karalystė jau daug metų turi gerą kontrolės ir tikrinimo sistemą. 50 e, tūkstančių inspektorių dirba toje sistemoje. Tie inspektoriai tikrina įvairiausius e, duomenis susijusius su automobiliu. Jeigu mes pradėsim kažką keisti ir pradėsim sakyti, kad tie žmonės nesugeba tiksliai patikrinti, tai patys apsijuoksim. Tie žmonės, kurie dirba mūsų tikrinimo centruose, yra labai sąžininkai, jie dirba labai tiksliai ir kvalifikuotai ir Junktinėje karalystėje automobilių techninė būklė yra labai gera. Taigi aš noriu pasakyti, kad mes nenorim nei kiek e, nieko atskirinėti. Jeigu kitos valstybės nori daryti kitaip, tegu jos tą daro, tai yra jau jų valia. Todėl šis sprendimas ir turėtų būti direktyva, o ne reglamentas. Šiek tiek subsidiarumo reikia palikti. Kitas dalykas - istoriniai automobiliai. Žiūriuosi, kad buvo išsakyta komentarų, nes čia irgi reikia sutvarkyti padėtį. E, kai, sakoma, automobil, apie, kai kalbame apie automobilio registravimo panaikinimą, mes suprantame, kad e, Junktinėje karalystėje esanti sistema yra labai gera, ji sklandžiai veikia, ji ne per daug demokratiška jeigu automobilis neilgą laiką nėra naudojamas, jį galima gražinti į apyvartą be jokių problemų. Ir Junktinės karalystės sistema dėl registravimo ir išregistravimo veikia labai gerai. Bet jeigu jūs, kolegos, turit kitokių sistemų savo valstybėse, tai mums Junktinėje karalystėje dėl to jokių problemų nekyla. Galite ir jis ir toliau pasilikti. Toliau. Pakeitimai dėl deleguotojų teisės aktų. Uh, ir santykių su komisija. Mes manome, kad turėsim galvoti apie visiškai pusišką parlamentinę kontrolę. Mes nei kiek nemanome, kad e, šio, šiais klausimais turėtų būti rengiami deleguoti į teisės aktai. Taigi tiek bendrų pasabų. Buvo keletas pasiūlymų, kad pasiūlymas, minčių, kad pasiūlymą reikėtų bendrai atmesti. Mes manom, kad taip nereikėtų, nes sistemos yra ir taip geros ir panašu, kad jos nebus e, su, sugriautos. Taigi, kolegos, tiek galėjau pasakyti apie automobilio techninės būklės tikrinimą. Ar galėtumėt manęs paklausyti, sako kalbėtoja. Taigi e, dabar dėl tikrinimo automobilių kelyje. Kaip aš jau sakiau, čia irgi reikia direktyvos ir kolegos jau minėjo porą dalykų. E, turime išplėsti apimtį, mastą. Mums tai e, šiokį tokį susirūpinimą kelia. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad mūsų inspektoriai tikrintų tai, kas turi būti tikrinama. Dažniausiai yra galvojama apie sunkuosius krovinius. Jeigu pažvelgtumėte į priekabas, tai neišvengiamai, jeigu ta priekaba yra prikabinta prie sunkvežimio, tai ji bus patikrinta. Yra kitų smulkių detalių, e, kurių aš nenoriu dabar aptarinėti, bet galiu pasakyti, kad pritariu kolegoms ir e, kai kas iš dabar numatytos apimties turėtų būti išbraukta. Tai, kad reikia techninės apžiūros pažymą turėti automobilyje. Ar iš tiesų tai yra reikalinga? Uh, Netaip jau lengva čia nuspręsti. Jeigu automobilėje bus tie dokumentai, tai kažkam pavogus tą automobilį visi dokumentai bus po ranka. E, nemanau, kad čia būtų lengva rasti sprendimą ir nemanau, kad tai turėtų būti privaloma. Turbūt tos dokumentus reikėtų saugiai laikyti, o ne uh, o ne automobilyje. Lygiai taip pat, jeigu automobilyje turėtumėt jo nusavybės dokumentus, tai turbūt būtų tik tai lengviau tą automobilį pavokti. Junktinėje karalystėje mes turime rizikos gradavimo sistemą, kuri mūsų nuomonė yra labai gera. Mes nekiek nenorim, kad ji būtų nusilpninta. Ir jeigu jūs nieko prieš, mes su ta sistema ir liksime. Pranešėjas panašu tai kalbėjo. Dar nekalbėjau apie priekabų tikrinimą apribojimai inspektorių uh, įgaliojimams, jų veiklos apimties siaurinimas. Mes nemanom, kad kažką reiktų keisti. Mūsų inspektoriai dirba labai gerai, jie puikiai žino, ką reikia daryti, ko nereikia daryti ir aš mielai palikčiau mūsų inspektorius ramybėje. Štai pat norėčiau šiek tiek dėmesio uh, skirti priedams. Tuos priedus mūsų inspektoriams sunku, sunku suprasti būtų. Tiek aš norėjau pasakyti, dėkui pranešėjui ir tokios buvo mano mintys. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponas Ertug. Ačiū ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti ponui Kun. Jis e, labai gerai padirbėjo. Manau, karegos, kad. Uh, visais atvejais reikia suvokti, kad e, kai kurios transporto priemonės kelia ypatingą riziką keliuose. Ir kai avarijos įtinka su sunkvežimiais, neretai būna žuvusiųjų. Todėl mes, kai kalbame apie kitas transporto priemonės, pažiūrėjau, dvi ratės arba triratės transporto priemonės, mes e, turėtume uh, irgi keisti padėtį, ar mes e, kalbėtume apie 800 ar apie 200. E, dėl senųjų automobilių, senovinių automobilių, istorinių vadinamųjų, e, reikia aiškesnios apibriešties, kad mes nepaliktumėm e, galimybių naudoti tokius automobilius, kurie iš tikrųjų nėra senoviniai, nėra istoriniai. Norėčiau kreipti dėmesį į 42 pakeitimą ponas Kunrį pasiūlymą. Man atrodo, kad tas pasiūlymas yra labai geras. Kalbant e, dėl to, e, kaip turėtų būti atskirtas remontas ir tikrinimas. Negalima pritaikinti vienodo kurpalio visiems. Visoje ES vienoda sistema neveiks. Turim rasti panašią formulę. Bet e, ar ji bus iš tiesų geriausia, nežinau. ISO 920 norma E, buvo tai, ko mes norėjome. Aš perskaičiau tą standartą ir pagal tą tipo C procedūrą valstybės narės turi teisę pačios nuspręsti, kaip uh, elgtis. Ar jos nori turėti tokią pat sistemą kaip kitos šalis, ar turėti savo specifinę sistemą. Juod ant balto tai yra parašyta. Ir paskutinis dalykas, į kurį aš atkreipčiau jūsų dėmesį, kolegos, tai yra tikrinimą personalo kvalifikaciją. Nenorime nuvertinti specialistų kvalifikacijos. Ji turi būti pakankamai e, aukšta. Dar liko 11 norinčių kalbėti, plus komisija, plus 3 pranešėjai. Taigi prašyčiau, e, jeigu galima kalbėti glaustai ir aiškiai ir nekartoti to, kas jau pasakyta. Ponas Kačin. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems trims pranešėjams. Mūsų, mums prieš akis pateikti trys pasiūlymai. Du iš jų yra skirti reglamentui, vienas direktyvai. Jeigu norime uh, laikytis subsidiarumo principo šiais klausimais, yra labai svarbu, ypač pasiūlyme reglamentui. Įvesti pakeitimų ir pradėti galvoti turbūt ne apie reglamentą, o apie direktyvą. Tai yra gyvybiškai svarbu. Mano nuomonė, mes privalome absoliučiai laikytis tam tikrų taisyklių ir specifinio aplinkybių, kurios e, būdingos e, konkrečioms valstybėms narėms. Kitas dalykas, dėl pono Kun pranešimo, ką norėčiau pasakyti. Uh, kiek mes paisysime mažų ir vidutinių įmonių interesų. Mažos ir vidutinės įmonės turi turėti privilegijuotą statusą. Mes nuolat apie tai kalbam, bet praktiškai pažiūrėkim, kas yra, kas parašyta šiame pasiūlyme. Jeigu eitumėm tą kryptimį, tai. Daugiau naudos atneštumėm stambioms bendrovėms, kurios tik tai plečia savo veiklą, o ne mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms. Tai yra gana delikatus klausimas, aš suprantu, bet e, būtent mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos pagrindas. E, mes nekalbėjom pakankamai apie skirtingų paslaugų atskirimą. Aš sakyčiau, kad čia reikia nebeprikurti papildomų problemų mažoms šeimos E, mastą bendrovėms, turime e, gerbti subsidiarumo principą ir turime e, baigti teikti pasiūlymus nepalankius mažoms ir vidutinėms įmonėms. Euh, Pone Grisbek, ačiū pirmininkė, aš apsiribuosiu keturiais pastebėjimais, nesikartosiu tikiuosi. E, jau anksčiau, kai keitėmės nuomonėmis apie pakeitimus, aš akcentavau, kad kontrolė neturėtų būti diskriminuojanti ir valstybės narės turėtų tikrinti automobilius nepriklausomai nuo vairuotojo tautybės, nuo automobilio įregistravimo šalies ir panašiai. Ir ponios Sinalovos pranešime apie tai yra kalbama. Kai kurie kolegos, tarp kitko, siūlo, kad būtų numatyta uh, E, klasifikaciją pagal rizikos mastą. Aš manau, kad tai yra geras dalykas, nes ta klasifikacija iš esmės ir yra diskriminacijos priežastis. Aš manau, kad mes turėtume sukurti nacionalinės informacijos bazės, kurios būtų sujungtos su kitomis valstybėmis ir tai būtų galima keistis informacija. Kitas dalykas, aš labai džiaugiuosi pastebėti, kad kai legos kai kuriais atvejais e, rašo, kad sunkvežimiai su nedidelėmis priekabomis e, E, būtų kitaip kontroliuojami. Mes elgiamės taip pat, kaip ir vienos konvencija. Būtų užkirstas kelias e, smulkių priekabų neįregistravimui. Kai sakau smulkių, turiu galvoje mažesnių negu 150 kg. E, trumpas pastebėjimas dėl kolegos Kūn pranešimo. Daugelis kolegų kalba apie traktorių techninę kontrolę. Aš manau, kad reikėtų vengti uh, tokių dalykų, nes e, mes, europiečiai, akise tik apsijuoktume, siekim greičiau kompromiso. Mano valstybėje, pavyzdžiui, dažnai ir taip yra abejojama, ar tokia kontrolė yra reikalinga jau dabar. Daugeliu piliečiui atrodo tai nereikalinga. Trečias dalykas. E, norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų kolegės Izabel e, Duran pakeitimą 122. Aš pati panašų pakeitimą pateikiau. Ten yra siūloma automobilių uh, E, teršalų išmetimo lygį geriau kontroliuoti pagal NOX sistemą. Ir baigdama e, atsakysiu ir tiek sureaguosiu į tai, ką kolegos sakė. Aš negaliu remti pasiūlymo, kuris sako, kad turėtų būti naudojamas artimiausias techninės kontrolės punktas. Ir aš siūlau 130 pakeitimą, kuriame būtų nurodomas nepravažiuotų kilometrų skaičius, o uh, tiesiog e, turėtume uh, numatyti uh, tam tikrus cent, kontrolės centrus. Uh, sakome, taip, finansavimo padėtis dabar sudėtinga ir tai yra turbūt švelnus pasakymas, bet jeigu mes pradėsim kalbėti apie papildomų kontrolės centrų sukūrimą, tai suprasim, kad e, tiek daug pinigų tam reikės, kad e, tas pasiūlymas niekada netaps realybė. Taigi aš tikiuosi, kad kompromisai bus panašioje dvasioje parašyti, kaip kad aš kalbėjau. Ir aš e, tikiuosi, kad jūs galėsite mano pakeitimus priimti. Ponas Rapor. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau savo komentarus uh, apriboti. Esu šešėlinis pranešėjas, kuriam rūpi bendro registravimo klausimai. Buvo pasakyta, kad tai turėtų būti direktyva, ne reglamentas. Aš sutinku, šiame pakete visi trys pasiūlymai turėtų būti skirti direktyvams renkti, o ne reglamentams. Antras dalykas. E, ponios Savisar pastebėjimą e, norėčiau paaiškinti, galvodamas apie savo pakeitimus. Manau, kad neteisingai jie yra interpretuojami. Aš manau, kad e, nereikėtų šių reglamentų paversti e, nurodymais, per daug detaliais įsakymais e, kai mes pradedame nurodinėti, kaip, pavyzdžiui, turi būti automobilis įrašomas ar išbraukiamas iš nacionalinio registro, tai bus jų daroma per daug. Valstybės narios pačios turi nuspręsti tokias praktinės detalės. Pirmininkė, jūs pats esate Britas, tai žinot, kad Junktinėje karalystėje yra e, oficialus įstatyminis e, automobilio nuėmimo nuo kelio raštas. Ir e, vietos administracija yra už tai atsakinga ir sistema yra labai paprasta. Lygiai taip pat ir periodiniai E, patikros dokumentai yra išduodami kas trejus metus, e, juos reikia gauti ir automobilio negalima naudoti, kol neturite techninės patikros pažymos, leidžiančios e, tą automobilį naudoti. Visos čia išvardintos problemos išplaukia iš komisijos pasiūlymo. Aš brandau tas problemas išbraukti, kad būtų valstybėms narėms daugiau uh, mažiau nurodinėjama, valstybėms narėms turi būti paliekama daugiau atsakomybės pačioms e, suprasti ir išsiaiškinti, kaip direktyvos principai galėtų būti gyveninti. Aš sutinku su ponios savis ar pačios pakeitimais. Jis iš esmės atspindi mano uh, interesus, bet svarbiausia turėtume turbūt tik nurodyti, kaip valstybės narės gali keistis e, informacija. Nors ir tai, aš manau, galėtų valstybės praktinių lygmenių nuspręsti. E, tas privalomas keitimasis duomenų bazėmis. Man tai kelia susirūpinimą. Junktinė karalystė, manau, politinių požiūrių e, to nenorėtų priimti. Ir jeigu mes norim pereiti prie keitimosi duomenų bazėmis, tai turėtume įvesti e, vadinamąją suteikimo sistemą, o ne išreikalavimo sistemą. Valstybės narės turėtų nesijausti uh, E, priverstos keistis informaciją su kitomis valstybėmis narėmis. Aš žinau, kad kitose srityse, pavyzdžiui, keliaivių duomenų registro atveju buvo iškilę nemažai sunkumų. Mes turim labai atsargiai elgtis su duomenų, asmens duomenų apsaugai. Kaip jau saugiau, kolegos, greičiau reikėtų galvoti apie duomenų suteikimo, o ne jų ištraukimo sistemą. Aš noriu poniai Savis ar labai aiškiai pasakyti, kai jie apibūdina, kaip duomenis turėtų būti keičiamasi, aš manyčiau, kad ji turėtų atskirti savo pakeitimus e, balsavime ir dėl jų turėtume balsuoti atskirai. E, ir kai kuriuos pakeitimus turėtume palikti tokius, kokie yra dabar. Taigi iš esmės būtų tokios mano mintis. Aš e, nemanau, kad žmonėms būtų uh, E, geriau, jeigu apsunkintume automobilio registraciją važinėjant iš vienos Europos valstybės į kitą. Aš bijau truputėlį tik tai, kad patys taps tokia biurokratiška, kad tas dokumentas bus nieko nevertas. Ačiū, Tonas Pirkeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu tik tai sutelkti dėmesį į pranešimą, kurį parengė ponas Kun Esu jam už tai dėkingas. Norėčiau priminti, koks mūsų tikslas. Būtent mes norime užsitikrinti geresnę saugą keliuose. Mes žinome, kad Europos Sąjungoje dėl e, techninių gedimų kyla maždaug 10 e, nelaimių keliuose. E, todėl kontrolė yra atliekama pakankamai gerai. Labai svarbu, kad patikros sistemos būtų gerai e, atliekamos, jos būtų sertifikuotos ir kokybiškos. Kai kuriuose valstybėse narėse e, autoservisai yra atskirti nuo kontrolės e, centrų, bet ne visur taip yra. Austrijoje e, automobilio remontas ir techninė patikra yra atliekami toje pačioje vietoje. Tačiau mūsų sistema e, nėra bloga ar blogesnė negu e, kitų ES vidutinių valstybių. 2 procentai mūsų sistemoje e, kyla mm, nelaimių dėl automobilio gedimų. Tai rodo, kad mūsų sistema nėra bloga. Inspektorius yra nepriklausomas ir jeigu iškyla abejonių dėl jo objektivumo, jam grėsia bausmės. Aš nemanau, kad šiame pranešime mes turėtume paprasčiausiai sakyti, kad reikia keisti dabar egzistuojančią sistemą. Jeigu dabartinė sistema yra veiksminga, tai ji turi būti išlaikyta mūsų tikslų labui. 12 straipsnis, e, ir 13 konstatuojamoji dalis kalba apie atskirimą, kaip kad yra kai kuriuose valstybėse. Aš sakyčiau, kad tai nėra racionalu, nes tiesiog taip sušlugytume dabartinę sistemą ir nesukurtume jokių garantijų ateičiai, kad e, bus užtikrintas didesnis saugumas. Dabar E, pasiūlymui dėl standartų įvedimo. Aš nesu prieš, galbūt standartai visose valstybėse būtų gerai, bet jeigu dėl tų standartų e, daug patikros centrų nebegalės veikti, nes mūsų teisės akte bus nustatyta, kad tik tai juridiniai asmenys gali atlikti patikrą, o fiziniai asmenys to negali padaryti, tai iškils nemažai sunkumų. Pažvelkime, kokia padėtis Austrijoje. Ten yra daug smulkių įmonių. Ir jos nėra traktuojamos kaip juridinis asmuo. 70 procentų tų įmonių kurios labai gerai atlieka techninę patikrą dabar, nebegalėtų dirbti, jeigu mes primtume tokį teisės aktą. Ogi standarto įvedimo tikslas nėra toks. Kolegai ponui Kun, aš norėčiau pasakyti šitą dėl pasiūlymo visiškai atskirti e, remonto ir patikros centrus ir sistemos sertifikavimą norėčiau paminėti. E, Gal jums reikėtų labiau apie tai pagalvoti ir nepamiršti, kad mūsų tikslas yra užtikrinti daugiau saugos keliuose. Jeigu tą galima padaryti kitaip, tai e, turėtume e, to ir siekti ES. Labai ačiū. Visų pirma, dėkuoju pranešėjui. Aš Taip pat norėčiau kalbėti apie ponios savisar pranešimą. Visų pirma, turėtume turėti direktyvą, nes tai leistų valstybėms narėms toliau plėsti jų patikros centrus. Ir tai, kas yra tikrinama per apžiūras, toliau reikėtų atskirti e, patikrą ir remontą. Ir taip pat turėtume įvesti tokį principą, kaip yra ISO 020 standartuose. Trečias dalykas, aš galėčiau pritarti pasiūlymui dėl e, 4 plus 2 plus 2 dėl tikrinimo dažnumo, bet niekur nėra pasakyta, kad automobiliai senesni negu 4 metai yra didesnis rizikos faktorius. Ir pasiūlymas galbūt galėtų būti tikrinimo metodas, pagal kurį po dešimties metų galima sakyti, kad žmonės e, turi, turi kad, tikrinti, kad jų automobiliai bus e, savanoriškai tikrinami kasmet. Na, žmonės yra prieš e, kasmetinius testus, jie nenori štai mokėti. Jeigu mes galėtume taupyti šiek tiek pinigų, tai aš manau, kad valstybės narės galėtų finansuoti kitus patikrinimus, kitas patikras. Galbūt tai leistų pasiekti kompromisą, jeigu būtų savanoriškas kasmetinis tikrinimas. Dėl sukčiavimo reikia prieš jį kovoti ir automobilio pasas būtų geras metodas. Dėl ponios Savisar pranešimo aš norėčiau prašyti paaiškinimą, aš nesu įsitikinęs kaip mes turėtume išspręsti tai teisinių požiūrį. Jeigu yra išregistruojamas automobilis, tai nereiškia, kad jūs ne, jums nebetaikoma jokia atsakomybė už jį. Aš manau, kad būtų ir draudimo problemos, jeigu jūs išregistruotumėte, bet automobilis kažkur yra, tai reiškia, kad aš už jį atsakau, kas tu juo atsitinka. Ir pranešime, tai nėra iki galo išdėstyta. Ponas Sveda. Labai dėkuoju. Norėsiu, kalbėsiu trumpai. Aš esu šešėlinis pranešėjas dėl ponios Nelova pranešimo ir aišku yra tai susijęs su pono Kun pranešimu. Aš norėčiau pasakyti, kad komercinėms transporto priemonėms yra savanoriški, savanoriškas e, saugumo patikros e, kas tam tikrą laikotarpį ir tas patikrinimai keliuose, jų sertifikatai čia gali būti užskaitomi. Tai galbūt ponas Kun galėtų atsižvelgti šitą pasiūlymą. Tai reiškia, kad bendrovės galėtų padaryti daugiau negu ko reikalauja įstatymas. Ir būtų išduodami atitinkami dokumentai, tai tuomet jos būtų palankiau traktuojamas vykdant patikrinimus keliuose. O taip pat pritariu, kad tai būtų direktyva, o ne reglamentas ir manau, kad yra mm, kad mes galim atsižvelgti pono Koch iškeltą principą, kad turėtų būti galimybės, jeigu yra įvestos tikrinimo sistemos, naujos sistemos, tai turėtume jas atsižvelgti dėl patikrinimų keliuose. Man e, kyla problemų dėl e, rizikos kategorijų dėl klasifikavimo. Ir aš, galbūt kažkas laikoma nedidelė rizika, bet kas tada yra didesnė rizika ir aš nesuprantu, negu negaliu suprasti, koks yra mechanizmas, kaip pagerinti situaciją. Jeigu, pavyzdžiui, jūs patenkat į aukšt, didelės rizikos kategoriją ir jūs esate nuolat kontroliuojamas, tai tuomet. Uh, jūsų mm, reikimo apygardoje mm, žmonės gali sakyti, kad čia bus mm, diskriminacijos atvejais, tai reikia tai persvarstyti penktas straipsnis. Dėl užsien, iš užsienio atvežtų um, automobilių turėtų būti galbūt e, procentinė kažkokia kvota, bet ne netakota, kiek, kokia yra proporcija automobilių skaičius keliuose, pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje, kitose tranzito valstybėse. Labai dažnai m, mm, yra daugiau mm, automobilių transporto priemonių iš užsienio, tai aš nežinau, čia reikėtų kažkokį absoliučių kvotų, reikėtų pakeisti. Toliau klausimas, ar tie pradiniai pirminiai sertifikatai turėtų būti išduodami, ar turėtų būti patvirtinta kopija žinoma, geriau, kad būtų e, originalas su vežėjai arba jį turėtų bendrovė, o patvirtinta kopija o sugužime atveju dėl dešimto straipsnio dėl visolios patikros, aišku, galima e, atrasti e, trūkumus, kuriuos, kuriuos galima analizuoti kitose pakistesnėse inspekcijose, bet tai, dėl to viską galima atvertis. Ponas Savrama, e, gerbimi, aš norėčiau prit, prisidėti prie to ir pritarti tiems, kurie pasisakė už direktyvą. Manau, reikėtų laikytis subsidiarumo principo. Bet dar vienas dalykas, kurį norėčiau trumpai paminėti, nebuvo daug kalbama apie tai ir kila klausimas, kodėl. Manau, kad informacija, statistika, kurią turime e, apie motorinės transporto priemonės, yra vieninga. Ir nėra vieninga, bet tiesiog daug kur skiriasi dalykai. Aš iškeliu šitą klausimą, nes aš tikrai nematau poreikio, kad turėtų būti labai griežtas požiūris transporto priemonėms. Na, gali būti gerai, bet jeigu mes neturim faktų, kuriais galim pasiremti, tai man čia kyla bejonių. Čia, na, tik tai tokia viena nedidelė detalė. O šiaip tai čia tikrai puikiai padarytas darbas ir ačiū pranešėjams. Pana Tika. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai dėl to, kas jau buvo pasakyta, turiu paminėti, kad dėja motociklai labai dažnai patenka į avarijas, į įvykis, kelių, eismo įvykis, dėl to aš m, mm, pritarčiau, kad būtų privaloma kontrolė motociklams taikoma ir dėl ponos Savisar pranešimo. Aš esu šešėtinė pranešėja. SND atstovauju, mes pritarėme abipusę pripažinimą e, principą, kai yra techninės apžiūros, kurios vykdomas kitose valstybėse narėse ir pritarėme, kad būtų įvesta elektroninis registras. Tai tai tikrai mm, metodas reikalingas, kad valstybės narės bendradarbiautų, bet iš tikrųjų reikia, kad būtų nacionaliniai elektroniniai registrai ir susijusios elektroninės domenų bazės. Kai dėl e, registravimo sertifikatų formato, tai nemanau, kad jeigu mes įvesim tam tikrą formatą, kurį siūlo du pakeitimai, arba mažu negu A6 arba kitas formatas, kuris siūlo pranešėja, nu tikrai būtų sunku suderinti. Ir jeigu mes laikysimės dabartinio formato, negu, mažiau negu A4, tai tuomet galime jame įtraukti papildomą informaciją dėl 13 ir 15 pasiūlymų. Tai, manau, reikėtų pakeisti apibrieštis ir neminėti e, registravimo sertifikatų arba jų atšaukimo, bet dabartinė direktyva numato atvejus, kai tai galima padaryti. Aš prašyčiau atskirojo balsavimo arba, jeigu pritartų šešėliniai pranešėjai arba pranešėjai, tai tuomet mes galėtume pasiekti kompromisą ir apibrieštis gali būti mm, perkeltas į taikymo sritį į šitą straipsnį. Dėl išimčių, dėl e, registracijos pažymėjimų istoriniams automobiliams, tai čia turėtų būti tikrai išsami diskusija. Iš tikrųjų, jie gali mm, paveikti saugumą saugo keliuose nors jie dažnai nevažinėja keliais, ne, bent jau ne taip dažnai kaip kiti automobiliai, bet vėlgi nereikėtų naujos registracijos dėl trečio A. Dėl pranešėjo, aš manau, kad čia yra klaida, nes pirmame priede, antroji daly, ketvirtam punkte, aš neradau galbūt reikėtų padiskutuoti, pasiaiškinti su pranešėju, ar šitas elementas, arba kur šitą elementą reikia įvesti. Iš esmės, tikrai geras pranešimas ir aš esu įsitikinusi, kad po balsavimo mes e, pasieksim visiems prieinam, visus patenkinantį rezultatą. Dėkuoju. Pirma pastaba dėl e, kelių saugumo. E, Europoje ir iki šiol, taip visų pirma, kalbam apie gerų pasikeitimą gerojusiamis praktikomis, rekomendacijomis, tai informacija, informacijos keitimosi. Aš manau, čia yra tokia sritis, kur valstybėse narėse yra labai dideli skirtumai. Ir, e, čia reikia gerbti subsidiarumo principą, o čia reglamentas ir direktyva kaip, kaip pereiti nuo, nuo reglamento iki direktyvos, kaip siūlo kolegos, ir čia reglamento forma tikrai nebūtų palanki, nes esam tokioje srity, labai rimtoje srity, kodėl, pavyzdžiui, nepasiekti mm, tokio kelių kodekso arba tokio reglamentuojantį kelių kodeksą e, ir panašiai. O antra pastaba dėl motociklų, dviračių, triračių priemonių. Yra tikrai daug atvejų, bet ne dėl techninių trūkumų. Ir čia tikrai reikėtų atlikti, čia, čia analizė nesusijus, nes yra tikrai keletas tik labai procentų. Ir negalim sakyti, kad vien tik tai motociklai sukelia avarijas. Ir mano pasiūlymas yra toks, kad aišku, valstybės turi vykdyti privalomą kontrolę, kurios tokia, tok, tokia privaloma. Aišku, daug žmonių yra prieš tai, bet aš siūlyčiau pranešėjams kad reikėtų laikytis subsidiarumo principo ir valstybių narių e, valdžia pripažintamas, kad E, yra privaloma kontrolė, kad jeigu žmogus nori vairuoti motociklą savo šalyje ar važiuodamas į užsienį ir panašiai, reikia, pas, reikia kad turi būti kontrolės sertifikatas jiems duodamas. Manau, na, galbūt e, vėlgi ne visose valstybėse privaloma, tai čia turėtų būti sustarimo atvejs, bet dėl to galim pasiekti kompromisą, manau. Panas Tebratski. Dziękuję bardzo, panie. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, dėl dviejų pranešimų. Norėčiau padėkoti poniais technologai už jos darbą, kai dėl pono kūno e, pranešimo. Aš esu e, saky, iš tų, kurie siūlytų nekeisti to, kas gerai veikia. Ir pavyzdžiui, e, kokias yra patikros stotis arba remonto dirbtuvės, tai e, tikrai nereikia nieko keisti, reikia išlaikyti esamus standartus. Aš pasisakyčiau už tai, kad nereikėtų pakeisti m, kontrolės dėl, dėl, dėl m, nes e, prisiminkim, kad aišku, patikrinimas stotis yra užtikrina darbo vietas, kaip socialdemokratai, mes turim pasistatom, pasisakom už tai, kad reikėtų išlaikyti darbo vietas. Ir ponas Stanulovas pranešimas, aš čia norėčiau, aš pateikiu keletą pasiūlymų, Mm, ypač dėl 34, 27, 80, 92 pasiūlymai ir dėl ko. Visų pirma, 5 procentai kaip minim, minimumas kontrolės vietoj 3, kaip yra siūloma. Tai reiškia, kad tikrai e, bus sukurta daugiau darbo vietų vien tik tai kontrolės srityje. 3 procentai, na, tikrai yra žemutinė riba, bet tai nereiškia, kad negalima kontroliuoti 5 procentų toliau e, firmas, kuris, pavyzdžiui, tikrai e, turi atitinkamą riziką, bet vis dėlto kontrolieriai pasirinks tokias firmas, nes e, nėra jokio kito pagrindo, tik tai jie patys tai nusprendžia, kurios visą laiką e, stengsis į, įtraukti kitas firmas ir tikrai nebus jokių m, mm, už, firmų, kurios užtikrins patikimą saugumą. Vis dėlto aš tikrai siūlyčiau, kad mes palaik, išlaikytume senoje sistemą, neįtrauktume naujų e, nuostatų, kad kiekviena firma būtų kontroliuojama ir mes norėčiau, kad mes ir parodytume, kad kiekvienas, kas tik tai gali bent jau turėti kažkokių trūkumų, tai juos reikia patikrinti. Aišku, yra ir tarptinė prasme tam tikra rizika. Pavyzdžiui, kodėl vežėjai patikė skundus, kad į kai kuriuose valstybėse norėse yra tiesiog e, akcija, e, statykim automobilius tik iš tos valstybės. Kodėl aš kalbu iš Lenkijos pozicijos, nes iš Lenkijos vežėjai e, yra užima labai tokia didelė pozicija Europoje ir jie kyla, jie bijo, kad iš anksto bus laikomi tokiais didelį riziką keliančiais vežėjais ir bus jiems taikomi tokie diskriminaciniai patikrinimai. Dėkuoju. Thank you. Finally, before I bring in Mr. Onidi from the... Ačiū. Prieš teikdama žodį pana komisijai, e, atstovaujančiam pana Nidį, noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų nuskambėjo daug pakeitimų, pasiūlymų ir, ir, ir nariai puikiai žino apie visas galimas pasiekmes. E, kalbant apie atskirimą dėl e, priežiūros stočių ir, ir e, patikrinimų kelyje, aš nelabai jaukiai jaučiuosi šio pasiūlymu. E, aš atstovauju valstybė, kur visi pripažįsta tų tikrintojų nepriklausomybę, net jeigu tai būtų mechanikas, kuris prižiūri jūsų automobilį. Todėl nelabai suprantu, kodėl tą e, privalomą reikalavimą reikėtų primesti visai sistemai. Tai būtų papildoma našta ir nelabai suprantu, kodėl reikia primesti tokią naštą sistemai, kuri ir taip puikiai veikia. Nežinau, kaip būtų galima pateisinti papildomas uh, išlaidas, papildomą naštą tenkančią patikinimui centrams. E, Mums tai netrodo problema, bet galbūt kai kur kitur ES ta problema yra aktuali. Na, galbūt išskyrus Austriją ir Junktinėje karalystę. Aš nežinau, kas vyksta kitose valstybėse narėse. Kalbant apie priekabas ir vilkikus, e, aš pateikiau savo pakeitimų, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, kad vilkikai e, ir priekabos e, viena vertus būtų tinkamai adekvačiai tikrinami, kita vertus, kad e, tai nesukurtų pernelyg didelės naštos. Taigi, bet kokia priekaba, kuri keliauja plentais ar greitkeliais, turi būti, turi atitikti techninius reikalavimus. Tačiau nežinau, ar reikėtų tą patį taikyti, pavyzdžiui, kokią nors žemės ūkio transporto priemonį, kur tiesiog pervažiuoja iš vieno lauko į kitą. Taip pat yra e, mažosios priekabos, e, nežinau, aš tai nelabai suprantu, kodėl tas mažasis priekabas reikėtų įtraukti į šio dokumento taikymą sritį. E, galiu pasakyti, kad ES akivaizdžiai veikia 27 skirtingos sistemos ir dabar mes mėginame pritaikyti kažkokią tai bendrą matą, bendrą sistemą. Man atrodo, kad tai nelabai pasteisins. Ir dar vienas mano pastebėjimas būtų dėl e, stabdžių skyščio patikrinimo. Panašu, kad tik aš ir pon e, Feberis tesirūpiname šio klausimu. E, ponas Ferber pažymėjo, kad iš tikrųjų e, e, vandens priemaišų kiekio įvertinimas apžiūrskystėje galbūt nėra pats geriausias tekstas, tačiau aš negaliu sutikti su jo siūlymu atsisakyti apskaitai šito katastavimo. Tuo tarpu aš galėčiau pasiūlyti geresnį stabdžius kišio tikrinimo metodą, tai yra užvirimo taško patikrinimas. Ir aš mančiau, kad būtent ne vandens priemaišų patikra, o virimo temperatūros patikra turėtų būti pagrindinis kriterijus. Pons Arberis e, visiškai teisingai siūlo atsisakyti to vandens priemašų testo, kadangi jis yra tiesiog visiškai nepatikimas. Tačiau aš mėginu įtikinti, kad e, stabdžių skyščio virimo temperatūros taško testas yra e, kur kas geresnis patikimesnis, praktiškai vienintelis testas, kuris šiuo atveju pasiteisina. Taigi, su šiom pastabom Dabar paprašysiu pono Onidį, komisijos atstovo, pasisakyti ir sureaguoti. Pone Onidį. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie domėjosi šio dokumentų paketu. Na, tai tik tai dar kartą parodo, kaip jūs rūpinatės eismo saugumo. Be abejo, sunkumas yra tame, kad mes kalbame apie e, tai kaip patobulinti tris pranešimus, kurie ir taip yra išskirtinai kokybiški. Pranešėjai parengė puikius pranešimų projektus ir ne tik tai e, jie yra labai geri, bet e, taip pat ir iš to, ką jie pasakė, dėl to, kaip jie vertina įvairiausius pakeitimus ir panašiai. Iš to mes pasidarėme išvadas, kad e, mūsų mąstymas yra labai panašus. Na, aptarsiu tik tai tris aspektus, kuriuos palite labai nemažai iš jūsų. Pirmiausiai, du arba, dviejų arba trijų ratų e, priekabų įtraukimą e, e, į periodišką testavimą. Aš manau, kad tai yra pakankamai svarbus reikalavimas. E, Šitai yra suderinta ir su poreikiu ir su taip pat bendrais pasiūlymais, kurie šiuo metu pasirodė. Iš tikrųjų, turėtume pradėti kalbėti nuo kategorijų, kurios e, yra svarbiausios, tai yra kurios e, susijusios su daugybė sudėtingų sistemų, tokių kaip ABS e, sistema ir panašiai. Tai be abejo turėtumėm galvoti apie tai, kad šias kategorijas reikia įtraukti, vadovaujantis naujas teisės aktais dėl tipų patvirtinimo. Ir taip kaip tvirtinamos šios transporto priemonės, reikėtų derinti su to, kaip jos yra vėliau testuojamos per jų gyvenimo laikotarpį. Na, esame tam tikrų aspektų, kur galima parodyti šiek tiek papildomų lankstumo. Aš sutinku su, su jumis pirmininkė ir su daugeliu iš kitų iš jūsų, kad e, kalbant apie priekabas, galėtume apsiriboti tik tai tomis priekabomis, priklausančiomis tam tikrai kategorijai, pavyzdžiui, du. E, kategorijomis e, priekabomis, e, kurios turi sudėtingas sistemas, tai yra, kur yra atskira autonominė stabdžių sistema ar panašiai. Dėl kitokių priekabų nekartą esu kreipęs jūs. E, iš tikrųjų, čia reikėtų įvertinti faktus. Mes tikrai turime daug įrodymų jog yra tam tikra koreliacija tarp transporto priemonės amžiaus ir techninių defektų, kurie priveda prie avarijų. Uh, Dar kartą reikėtų akcentuoti, kaip svarbu pasinaudoti šio pasiūlymu tam, kad e, būtų e, harmonizuotos taisyklės, juk nuo tam tikro transporto priemonės amžiaus privaloma kasmetinė patikra. Jei kai kam iš jūsų tai atrodo labai problemiška, tai aš galėčiau priminti, kad be mm, įrodymų surinktų pagal avarijų statistiką mes taip pat papildomai e, akcentuojame savitarpio pripažinimo svarbą, kadangi šiai dienai apie daugiau negu 50 procentų automobilių yra jau naudoti automobiliai gana seni. Man atrodo, kad e, vėl, vien siekiant tolesnio savitarpio pripažinimo, iš tikrųjų reikėtų ir toliau harmonizuoti techninę patikrą ir apsistoti ties kasmetiniu patikrinimu. Taip pat tiek ponė Groš, tiek pons Koch e, pasiūlė labai gerų pakeitimų ir manau, kad e, jų pagrindų galėtume ieškoti kažkokio tai tarpinio varianto, kur e, kasmetinė patikra būtų siejama su objektyviais kriterijais. Na, pavyzdžiui, e, kilometražas, tai yra virš 60 tūkstančių kilometrų, arba rimti anksčiau aptikti defektai. Dėl informacinių platformų mes iš tikrųjų labai pritarėme, kad toliau reikėtų skatinti jų kūrimą dėl testavimo centrų pobūdžio. Aš pritarčiau tam, ką girdėjau iš daugelio jūsų, skaitant poną Benėm ir ponę Foster, bet ko gero įvyko nesupratimas, mes nesistengėme suderinti pačių testavimo centrų, tikinimo centrų e, pobūdžio arba prigimties. E, ir pono Kuns pasiūlyme nemačiau jokių, tiesą sakant, pasiūlymų. E, išskyrus vienintelį savotišką atsargos principą, kad tais, kas remontuoja automobilius, jie sako, neturėtų būti taip pat atsakingas už e, kokybės inspektavimą ir e, pažymos išdavimą, atitikės pažymos e, išdavimą. Aš manau, kad tai, ką siūlo Panskun, iš tikrųjų yra visiškai pagrystas reikalavimas ir nėra perdėtas reikalavimas dėl ponios e, Senovas. E, e, pranešimo. Čia irgi yra labai daug gerų principų, kuriuos jinai pati akcentavo. E, nemažai patiktų pakeitimų nuskambėjo labai įdomi ir mes, ko gero, irgi pritartumėm jiems, e, e, kaip pons Fidansa, Panduran. Pavyzdžiui, siūlo tikrinti apkrovas tenkančias ašiai vienam ratui, padangai ir taip toliau. E, Visą tai galima būtų palaikyti, na, bet čia vėlgi mes pakankamai lanksus, ypatingai dėl priekabų, išskyrus priekabas, kurios tikrai gali turėti labai rimto poveikio. Ir e, taip pat dėl inspektavimo atstumų nuo, nuo, nuo, nuo patikros centrų. Čia mes linkę būtume pritarti tam, kas buvo pasiūlyta, tam, kad galbūt būtų galima išbraukti konkretų atstumą, konkretų kilometražą nuo patikros centrų ir veikiau reikėtų kalbėti apie artimiausią tikrinimo centrą. E, tokia nuostata turbūt būtų lengviau gyveninti visom valstybėm narėm. Kalbant apie registravimo dokumentus, kas yra irgi labai svarbus pasiūlymas, mes labai džiaugiamės visų darbų, kurį e, nuveikė ponė Sarsar. E, patikslindama dokumentą ir taip pat e, įtraukiant tokius aspektus kaip e, privalomas formatas, nes e, tokiu būdu dokumentas bus daug suprantamesnis visoje Europos Sąjungoje ir taip pat dėl elementų, kuriuos nesiūlo stiprinant tiek registracijos, tiek išregistravimo režimą, ypatingai privačių automobilių, lengvųjų automobilių, ypač įskaitant tuos pakeitimus, kur numatoma, kad savo gyvenimo ciklo gale, e, kai automobilis jau yra atiduodamas į laužą, e, taip pat turėtų būti išduodama pažyma, kuri e, būtų naudojama išregistruojant. Taip pat buvo geras pasiūlymas dėl IT sistemų panaudojimo ir platformų suderinamumo įvairios valstybės narėse. E, šią mintį mes irgi būtume linkę palaikyti ir taip pat jūsų e, nemažai naudingų minčių mes galime pasitengti iš jūsų kolegų kitose komitetuose įtrė ir, ir eko. Kągi, labai trumpai steiksiu galimybę sureaguoti pranešėjams, jeigu reikia, ir mes persime prie kito darbo tokias punkto. Ačiū pirmininkė. Ačiū už visus komentarus. Aš juos e, susirašiau, susirašiau tos komentarus, kurie buvo sies su mano e, pranešimu, kita vertus jų šis truputį pasimetęs, nes komentarų iš tikrųjų skambėjo labai daug. E, girdėjome, kad taryba preliminariai pritarė e, šiai idėjai Kita vertus, kolegos siūlo nemažai pakeitimų. Be abejo, mes norime sukurti geresnę sistemą, kuri leistų išvengti žučių kelyje. Ir turime kalbėti apie visą priemonių paketą. Kalbant apie techninės priemonės, turime, be abejo, dar apsispręsti, ar norime direktyvos ir reglamento, turime nuspręsti kai kurios kitus dalykus, pavyzdžiui, šešėliniai pranešėjai. galėtų naudingai padirbėti įsiaiškinami pozicijas frakcijose ir po to jau mes galbūt galėtumėm bendrai diskutuoti šis klausimas, jeigu ne, nustatysime naujų rimtų pakeitimų ir e, patikrinimai vyks taip kaip anksčiau, tai yra nebus, tikrinam, e, nebus tikrinamas priekabos, o motociklai, pažiūrėjau, priklausys nacionaliniai kompetencijai tą patį bus pas, galima pasakyti apie traktorius, tai iš esmės jokios pažangos mes nepasieksime. Leiskite iškelti dar vieną dalyką. Jeigu norime e, siekti šiek tiek toliau negu dabar egzistuojantis e, techniniai standartai. E, be abejo, tai yra atvira galimybė, tačiau kuo aukštesnis taikomas standartas, tuo turės būti sudėtingesnės patikros procedūros. Bet kuriu atveju, tikiuosi, kad bus dar galimybių susirinkti draugę su šešėliniais pranešėjais, nes yra gana rimtų klausimų, kuriuos dar reikės tikslinti. Labai trumpai, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie mm, patikslino savo patiktus pakeitimus, sakė kitų komentarų, kaip ponas Kun sakė, mūsų pozicija dėl to, e, kokio teisinio pagrindo prašysime iš tarybos e, kol kas nesikeičia. O dabar norėčiau daugiausiai dėmesio skirti vis tik tai e, pakeitimų turiniui, tegu dėl teisinio formato daram, bus deramas toliau. Taigi, kalbant apie pakeitimus, aš norėčiau pritarti rizikos įvertinimo sistemos nustatymui. E, tokia sistema veikia, sakysim, Junktinė karalystė ir iš tikrųjų nėra ko bijoti, nieko ten baisus nėra, veikiau priešingai. Aš jau tai sakiau iš pradžių ir ne viena kolega tiesą sakant apie tai kalbėjo. Mes kalbėsime apie privalomą procentą. Ir reglamentų taikymas rytį. Taigi noriu visiems dar kartą padėkoti ir aš E, tikiuosi toliau sėkmingai bendradarbiausiu šėliniais pranešėjais per atinčias savaitės. Pone Savisar, ačiū pirmininkė. Nebenorėčiau toliau diskutuoti su ponu Bradber, bet to jisai išvyko. Aš tiesiog turiu pasakyti, kad pirmasis straipsnis neprieštarauja Junktinės karalystės teisės aktams ir neužkrano pilamas biurokratinės naštos. Tačiau, kadangi tai yra direktyva, noriu dar kartą pabrėžti, kad kiekvienoje šalyje egzistuoja sistema, pagal kurią automobilis, kuris netinka techninių kriterijų, tiesiog turi būti e, atšaukiamas, ne, neeksploatuojamas keliuose. Aš galiu pasakyti, kad e, aš, pavyzdžiui, pati vairavau porą metų automobilį, kuris nepraėjo techninės apžiūros, nes tiesiog pamiršau ją, e, ją atlikti. Uh, Ne kiekviena valstybė reikalauja pristatyti visą dokumentaciją į techninės patikros centrą. E, Pone Tikau, e, galiu pasakyti, kad pirmas straipsnio antra dalis, F papunktis, e, yra. Jūs galbūt galėtumėte perskaityti, kas ten rašoma ir toliau jau turbūt nebenorėčiau plėtotis. Ačiū, balsuojama bus gegužės 30. O dabar kitas darbo turkės punktas bus e, pasikeitimas požiūriu į e, kabotažą automobilių keliais, e, skaitant ir dviejų atliktų tyrimų pristatymą. Oh, Pone Savis, ar galėtumėt mikrofoną išsijungti? Yeah. Thank you, Mr. Udžija. Ačiū, ponė Augijas. Mes visi klausėmės jūsų pokalbio. Sorry? She wants to start the Okay, colleagues. Taigi, kolegos, pirmiausia, ponia Frasonė kalbėjęs apie ES kelių kapotažo eigą, raidą ir įgyvendinimą. Aš tikiuosi, kad jūs E, nei vienas neįsižeisite, bet e, suteiksim jums nedaugiau kaip po 15 minučių. Kol kas dar niekam neleidau, kas atėjo į šį parlamentą. Kol kas dar niekas atėjęs į šį parlamentą negavo daugiau laiko negu 15 minučių. Nei vieno e, žmogaus neišskiriu. Ačiū. Labą dieną visiems. Aš jums pristatysiu studiją, e, kurią su malonumu parengėme Europos parlamentui. Šiandien e, po pietų aš jums pristatysiu pateiktosios ataskaitos turinį. Tai yra tik preliminarus variantas, bet tikiuosi, kad kai kurie jūsų sugebėjote jau perskaityti. Mano pranešimas yra pagrįstas šios ataskaitos e, struktūra. Pirmiausia, pristatysiu kelių kapodažą, paskui jums e, pristatysiu uh, pokyčius įvykusius šio sektoriaus reglamentavime, paskui išdėstysiu pagrindinės išvadas pasiektas gyvendinančias taisyklės, vėliau papasakosiu, kaikius duomenis rinkose ištyrėme ir aš galiu padėkoti Europos komisijai už bendradarbiavimą atliekant šį tyrimą. Ji mums suteikė daug informacijos ir galiausiai baigsime pristatydami aukšto lygio rezultatus tyriamus e, e, kabotažo liberalizavimo ekonomi, socialinėje ekonominėje įtakoje pasiktebėtoje per pasarus metus ir tada pristatysime išvadas. Kad pristatyčiau kontekstą, turbūt daugelis jūsų jau žinote, apie ką kalbame, tačiau manau labai svarbu prisiminti, kad kelių transporto e, sektoriuje, kelių krovininio transporto sektorėje išsiskiria skirtingos rūšys. Pirmiausia, e, kalbame apie kabotažą. Tai yra viena iš keturių pagrindinių krovinių pervežimo rūšių. Šiame e, piešinyje matote, kaip e, prekės yra pervežamos e, iš e, skirtingų vietovių Prancūzijoje ir Italijoje. Kaip jūs puikiai žinote, E, kelių krovinių pervežėjų operacijos yra skirtingų rūšių. Greta nacionalinio transporto, kurį jūs visi puikiai pažįstate, egzistuoja dar trijų rūšių tarptautinio transporto operacijos. Tai yra e, prekybos per sienas, e, kabotažo pervežimas e, sunkvežėjų e, transportų e, 15 ES narių ir 12 ES narių. Mes bandėme išsiaiškinti, koks yra kabotažo vaidmuo šiandien ES rinkoje. Kabotažas sudaro 1,2 procentus visų Europo, 27 ES valstybių narių vežėjų suteikiamų paslaugų. Tas skirtumas e, e, yra, ta, tas skaičius išsiskiria tarp 12 e, naujųjų santykinai valstybių narių ir 15 senųjų. 12 naujųjų valstybių narių aktyviau dabar reiškisi tarptautinėme transporte. Jums e, pateiktojame grafikė, jūs matote, e, kad e, spalvos labai smarkiai išsiskiria. Tai yra faktai, kuriuos aš pristatysiu šiek tiek vėliau, kai aptarnėsime pagrindinius duomenis apie rinkas. Visų pirma, aš norėčiau prisimi, priminti pagrindinius rinkos reglamentavimo pokyčius. Turbūt atsimenate, kad 2009 metais buvo priimtas naujas reglamentas. Jo tikslas - išaiškinti e, rinkas reglamentavusias taisyklės, iki to laiko reglamentavusias. Ir e, buvo akivaizdus gana rimti trūkumai, nes ES vežėjai galėjo kabotažo e, operacijas atlikinėti priimančioje valstybėje laikinų pagrindų tos e, ir kabotažas turėjo būti E, aiškiau įvardinamas. Aiškių kriterijų, aiškios apibriešties laikinoms kabotažo paslaugoms nebuvo. Todėl, kaip jūs suprantate, reikėjo visoje ES taikyti skirtingus teisės aktus. Dėl to priežasties praėjus porai metų, e, per kurias buvo labai aktyviai diskutuojama dėl šio dokumento, 2009 e, metais buvo priimtas naujas reglamentas, kuriuo buvo stengiamas išaiškinti taisyklės. Tai darant buvo numatyti ko, kiekybiniai kriterijai pagristi kokybiniais kriterijais. E, buvo kalbama apie trijų operacijų per septynės dienas taisyklę. Vadinasi, kelių vežėjas per septynės dienas gali atlikti tris kabotažo operacijas visapuškai išsikrovęs e, priimančioje valstybėje. Ir tai turi būti padaryta, kaip jūs sakiau, per septynės dienas. Taip pat reglamentas kalba apie geresnį E, suteikiamų dokumentų įrodančių e, kabotažinio pervežimo teisėtumą suderinimą. Norėčiau priminti, kad šis reglamentas buvo priimtas didžiulių pokyčių ES metu. 2004 metais ES išsiplėtė ir dėl to pasikeitė daugelio rinkų e, veikimas, įskaitant ir kabotažą. Ši specifinė kabotažo rinka vienu metu buvo varžoma dvišalių apribojimų tarp e, ES senųjų valstybių narių ir naujųjų valstybių. Dauguma tų apribojimų 2009 metais buvo pašalinti. E, paskutinieji apribojimai, jeigu aš neklystu, buvo e, panaikinti 2012 metais Rumunijai ir Bulgarijai, nes jos įstojo Europos Sąjungą vėliau. Aš norėčiau Jums papasakoti gana svarbų dalyką. Šis reglamentas buvo priimtas, kai vyko dideli pokyčiai. Reglamentą derinant išaiškėjo, kad dar gana ženkliai skiriasi dabartinių taisyklių interpretavimas. Tie iš jūsų, kurie pažįstate šio e, dokumento techninę pusę, suprastė, kad tai yra esmė. Studijoje galite rasti detalesnį informaciją. Kitos problemos, su kokiamis mes susidūrėme, yra susijusios jos labiausiai su bendresne šių operacijų reglamentavimo baze. E, čia reikia pasakyti, kad e, apie tai mes studijoje kaip ir nesigilinome, į tai nesigilinome, bet yra e, kitokių dalykų, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo direktyvos iškeliami sunkumai, bet to atsakomybės dalymasis, kai kalbame apie logistinę grandinę ir užtikriname taisyklių laikymasi, E, turime suprasti, kad skirtingose valstybėse narėse už tai yra atsakingos skirtingos institucijos. Periname prie įgyvendinimo. Naujasis reglamentas padėjo įgyvendinti taisyklės. E, žinoma, e, taisyklių išaiškinimas tam padėjo. Mes bandėme taip pat išaiškinti, kokius dokumentus turi tikrinti policija ir teisės saugos institucijos tačiau iki šiol išlieka įgyvendinimo problemų. Ypač yra sunku kontroliuoti kai kuriuos pažeidimus. Sunku nustatyti, kokią dieną tiksliai tarptautinis krovinys buvo iškrautas vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Tai sukontroliuoti yra labai sunku, pavyzdžiui, ir mūsų ataskaito apie tai yra kalbama. Taip pat yra nemažai sunkumų susijusių su skirtingų gyvenimo institucijų veiklos koordinavimu ir atskirose valstybėse narėse, jų viduje ir visoje Europos Sąjungoje. Kaip matote ataskaitoje, skirtingos valstybės narės nevienodai įgyvendina taisyklės ir skirtingai paskirsto atsakomybę tarp skirtingų institucijų. Bet kokiu atveju e, šiek tiek dubliuojasi nacionalinių įgyvendimo institucijų ir e, skirtingų tarptautinių e, kabotažą ir kelių pervežimą kontroliuojančių institucijų įgaliojimų. E, turėtume pasirūpinti, kad skirtingos institucijos ES e, užtikrintų tokio mm, įgaliojimų nesidubliavimą. Sankcijos. Už ką yra sankcionuojama? Anot reglamento, priimanti valstybė narė turi užtikrinti, kad taisyklės nebūtų pažeistos, nes, aišku, tokia valstybė turi daugiau galimybių tikrinti, ar nėra pažeidimų. Priimanti valstybė narė turi nuspręsti ir kokia bauda bus skiriama. Šioje, šiame grafike matote, kad nuobaudos ženkliai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Mes e, sakome, kad bendrai reikia geriau standartizuoti gyvenimą, nes e, tarp valstybių narių labai ženkliai skiriasi e, už įgyvenimą atsakingų institucijų darbo pobūdis, jų dydis ir turimi ištekliai. E, taip pat reikia žiūrėti, kad būtų suderintos jų taikomos procedūros. Ir visoje ES kol kas labai skiriasi operatorių kylanti e, riziką. Ši skaidrė, e, jau pradžioje sakiau, kad aš prie jos sugrįšiu, kartoja tai, ką e, jau rodžiau, kas dedasi rinkose. Matome, kad kobetažo mastai labai ženkliai išaugo nuo 14 iki 19 milijonų tonų kilometrų nuo 2006 iki 2011 metų padidėjo kapotažo apimtis. Lygiai taip pat pasikeitė uh, kabotažo operacijų tiekėjų um, skaičiai. 12 ES valstybių narių nuo 12 procentų 2006 metais perėta prie 40 procentų 2011 metais. Lenkija yra didžiausia rinkos veikėja šiuo atveju. Tai iš esmės yra susiję su tuo, kad yra panaikinti apribojimai anksčiau dominavę rinkoje tarp senųjų 15 valstybių narių ir naujųjų 12 valstybių narių. Įvertinus poveikį, socioekonominį poveikį, mes sakome, kad plėtra buvo pagrindinis pokyčių variklis. Plėtra turėjo skirtingą poveikį skirtingoms valstybėms narėms. Kai kurios iš jų iš to e, pasipelnė, kai kurios nuo to nukentėjo. Akivaizdu, kad 15 valstybių narių, senųjų valstybių narių e, pramonėje e, kaštai labai ženkliai sumažėjo, nes Nes dabar matome, kad e, atsiradus 12 naujų valstybių narių sumažėjo senųjų valstybių narių įmonių pelningumas. Kitas dalykas. Vairuotojai dažnai yra įdarbinami tarptautinėse bendrovėse, ne tik abitažui. Ir iškyla grėsmė, kad kai kuriuose valstybėse narėse pradės trūkti vairuotojų. Iškyla nemažai e, sunkumų susijusių ir su sauga. Apie tai mums buvo pranešta. Bendrai aišku, kad socialinių teisės aktų disbalansas pastebimas Europos Sąjungoje ir kai kurių kabotažo bei kitokių taisyklių neįgyvendinimas e, iškelia e, rimtų iššūkių konkurencijai. Būtent e, dėl tų iššūkių mes padarėme tokias išvadas savo ataskaitoje bendrai išvadose bandėme pateikti pasiūlymų tolesniai rinkos raidai ir jos liberalizavimui, manėme, kad visų pirma svarbu išsiaiškinti, kokie yra e, šios rinkos liberalizavimo pagrindiniai tikslai. E, mes e, suprantame, kad vienas iš pagrindinių tikslų yra veiksmingumas Kitas visą apimantis tikslas yra įgyvendinti vieningą Europos transporto erdvę, kaip ir kitose sektoriuose. Transporte tas pats turi būti padaryta. E, mūsų rekomendacijos. Tie du tikslai turi būti įgyvendami atskiromis specifinėmis priemonėmis. Be to turi būti atliktas visapusiškas poveikio tyrimas, e, pasveriant e, socialinį ir ekonominį poveikį, kurį tu šios priemonės padarys. Aš e, atrodo neviršiau man skirto laiko, bet baigdama norėčiau dar paminėti keletą detalesnių išvadų susijusių su e, efektyvumo, taupumo tikslu. Mes siūlome, kad būtų dabartinės taisyklės vertinamos kitaip. Pavyzdžiui, e, būtų galima pagalvoti apie maksimalaus operacijų skaičiaus apribojimo panaikinimą. Dabar labai sunku laikytis to trijų operacijų limito. Taip pat turėtume galvoti, kaip tas taisyklės įgyvendinti, e, iškeliant sienos kirtimo kriterijų, o ne visiško iškrovimo kriterijų. Įgyvendimas turėtų būti palengvinas, nes e, GPS e, palidovinių sistemų arba kitų įrenginių naudojimas turėtų paplisti Kai kuriuose valstybėse reikėtų pagalvoti apie novatoriškesnės kontrolės sistemas, bet to reikia gerinti bendradarbiavimą tarp šalių. O dėl vieningos transporto erdvės ir šio tikslo gyvenimo rekomenduojame, kad reikėtų galvoti apie tolesnį rinkų atvirimą labiau harmonizuojant sistemas. E, kai sakau harmonizuojant, turiu galvoje suderinimą e, darbo sąlygų, E, logistinės grandinės skirtingų veikėjų atsakomybės, įgyvendinimo įpročių. Mūsų pasirinktas požiūris bendrai yra labai artimas aukšto lygio grupės 2000 birželio mėnesį e, pasiūlytoms išvadoms. Sakome, kad rinka turėtų būti atveriama palaipsniui ir lankščiai. Ir aš kaip jau sakiau, tai leistų e, tai, sus, atkreipti dėmesį į visapusišką šių priemonių uh, E, poveikio įvertinimą. Ačiū, šešiomis sekundėmis ilgiau kalbėti negu leidau, bet nieko, nepyksiu. Ponas Pastori norėtų sureaguoti. Uh, will... Uh, Labadiena visiems, kalbėsiu itališkai. Pasinaudosiu e, vertimo paslaugą, kurią teikia parlamentas. Antrasis tyrimas, tai apie kurį reikia šiandien pakalbėti e, yra susijęs su vežėjų socialinėmis ir darbo sąlygomis. Tai iš tikrųjų vertė, e, atsiprašau, vežėjai. Ir tai yra susiję su e, kabotažo klausimais. Pažiūrėsime, kaip tai suderinama, kaip tai- aš nu, šiek tiek toliau apsiribosiu 15 minučių, kaip ir mano kolegė. <clears throat> Ir pradėsiu nuo to, kad norėčiau apibūtinti dabartinę padėtį jums. Mūsų tyrimę mes mėginame apibriežti, apsi, kokie yra teisės aktai, kokie galioja iki šiol. Toliau vertiname vairuotojų socialinės darbo sąlygas, visų profesionalių vairuotojų. Ir toliau aiškinamės kai kuriuos svarbiausius elementus, kalbant apie standartų laikymosi, kurie brėžia socialinės darbo sąlygas. Ir kaip sakiau, aš savo pasisakymą susijęsiu su tyrimu dėl kabitažo. Na, šiek tiek sunku man suvaldyti skaidrės, na, bet tiek to. Jeigu pažiūrėsime bendrą tikslą, mes mėginame suvokti, kokios yra bendros apskaitai darbo sąlygos ir kokia vykdoma kontrolė įvairiose valstybėse narėse. analizavome teisės aktus Europinio kontekste ir aiškinamės, kaip tai apima įvairias e, valstybės narės, įgyvendinimo elementas yra susijęs su ankstesniu tyrimu E, kaip gyvenimas reglamentas 561 ir apskritai e, teisės aktai susijęs su vežėjais. Kai dėl metodologijos tai tiesiog žiūrėjome tiesiogiai, nes nenalizavome dokumentų. Kokie yra dokumentai, mes e, daugiausiai dėmesio skiriame konkretiems atvejams ir mm, tiesiog mm, bendravome su suinteresuotomis šalimis, kai kurie yra iš jų, iš jų yra čia salėje. Taip pat e, susisiekime su profesionaliais mm, vairuotojais, kad žinotume, kokie tiesiogiai yra jų E, įspūdžiai, kaip yra įgyvendinami e, teisės aktai vairūs reglamentai. Ir vėliau e, nustatėme teisės aktų sąrašą, kuriais reikia remtis. Ypač tos, kurios reglamentuoja, tie teisės aktai, kurie reglamentuoja darbo laiką, poilsio laiką, tai yra direktyva dėl darbo laiko yra taip pat inovacijų direktyva ir 2009 metų direktyvas, jeigu pažiūrėsime į naujausius teisės aktus, yra visai eilė direktyvų, kurių tikslas yra reglamentuoti būtent, nėra būtent reglamentuoti konkrečiai šitą sektorių, bet jos turi tiesioginį poveikį. Tai yra e, direktyva dėl siunčiamų darbuotojų arba e, e suimta transporto, kombinuotą į transporto direktyvą. Jeigu e, žiūrėsim, koks yra bendras vaizdas, tai Europos transporto sektorius ženkliai pasikeitė ir e, tai atspindi e, ir geresnės darbo sąlygas, geresnės saugą ir pat konkurenciją tarp įvairių subjektų. Bet kaip pamatysime, kai kuris poveikia aspektai buvo netikėtai. Čia matome, kokius mes teksės aktus, aktus peržiūrėjome. Oranžinė spalva pažymėtos direktyvos, o mėlynai pažymėti reglamentai. Kai dėl teisės aktų pagrindinės dvi tokios ašis, kur, kur rėmėsi kuriems buvo remiamasi, tai tikslas buvo pagerinti socialinį standartą, tai yra darbo laikas, mm, vairavimo laikas, polisio laikas ir toliau antras, antra dalis tai yra e, siekimas užtikrinti didesnį ir sažinkesnį konkurenciją. Kaip jau sakiau, yra kiti teisės aktai, kurie turi poveikio darbuotojų, mm, tai yra vežėjų darbo sąlygomis. Pagrindinės išvados. Teisės aktai tikrai turi didelį poveikį mm, transporto politikai Europoje. Mano kolegė apie tai jau kalbėjo. Rinkos dalis ūkio subjektų, kaip ES turėjo 12 narių, tai yra naujosios valstybės, kurios prisijungė prie įstojų Europos Sąjungą, tikrai paskatino šitą sektorius plėtrą. Ir dabar yra daug daugiau ūkio subjektų rinkoje. E, bet e, rinka nėra visiškai suderinta ir mm, buvo priimti teisės aktai, siekiant jas derinti ir suderinti vežėjų mm, vairuoti darbo laiką. Ir yra e, skirtumas tarp, kokia rinka buvo 15 mm, e, valstybių narių. Ir e, yra didelis atotrukis nuo 12 naujųjų valstybių narių. Aišku, yra didžiuliai skirtumai ekonominėje struktūroje, apmokėjimo e, lygyje yra skirtumai, darbo sąlygų skirtumai įvairiose valstybėse narėse. Ir dėl šitų skirtumų ūkio subjektai ieško galimybių, kaip išlikti konkurencingiems rinkoje. Kaip jau buvo pasakyta, kai kurie siekia suderinti konkurenciją taip, kad e, su lygintų rinkos sąlygos užtikrintų vienodas sąlygas e, visiems. Tačiau, kaip minėjau, e, yra ir kitokių kitokių, kitokių darbuotojų pavyzdžiui, kurie stengiasi e, šiek tiek e, sukčiauti, kaip pavyzdžiui, samdomi darbuotojai ir apmokėjimas yra už atliką darbą. Įvairios tokios praktikos ir kuriomis siekime tapti konkurencingesniais, kelia šito mm, transporto uh, E, išlaidas kaštus ir tai tikrai pablogino sąlygas, gyvenimo darbo sąlygams e, profesionaliems vairuotojams. Na, atsiprašau, sistema uh, litokai veikia. Dabar dėl darbo sąlygų. E, ką tik minėjau, kad yra skirtumai e, vairiose valstybėse narėse, tai yra viename bloke ir kitame, senosiuose ir naujausiuose. Ir vidutinis, vidutinis atlyginimas yra e, skirtingas, mažesnis 12 naujų valstybių narių negu 15. Jeigu žiūrėsim, kokios užduotis, kokie reikalavimai e, vairuotojams, tai tikrai reikalaujama didelio lankstumo. Jie neapsiribuojama vien tik tai vairavimu, labai dažnai vairuotojų prašoma e, ir e, dalyvauti pakrovime, iškrovime. Ir tai mažina jų poliso laikas. Aišku, stebimas ir pajamų mažėjimas. Dabar kokias mūsų išvadas. informacija pateikė suinteresuotose šalis, taip ir vairuotojai. Tai pagrindinė informacija štai kokia. Matote, kad kokie faktoriai turi didžiausią įtaką profesionaliems vairuotojams, jų socialiniams ir darbo sąlygoms. Tai e, įdarbinimo schemos tai yra susijęs su tuo, kokį iš tikrųjų darbą jie atlieka. Ir čia manome, kas pablogėjo šitoje skaidrėje, matosi, tai yra darbo valandos, pajamų lygis ir tiesiog ta darbinė aplinka. Vairuotojai dirba labai tokiamis nesaugiomis aplinkybėmis. Na, kai kurie faktai ir skaičiai, ką mes mm, kokį išvadą prieėm. Tai parodo, kokį, koks poveikis. E, 12 šalių e, vidutinis darbo užmokestis yra 250-450 eurų per mėnesį. Be to yra 40-45 eurai dienpinigių mokama. Tai gana nesaugios sąlygos, nes beveik visi vairuotojai turi miegoti sunkvežiuose, mes jo jie ten pradžiai 24 valandas, taip pat turi mm, pavalgyti ir taip toliau. Ir tai išplečia sistemą, negu yra mokama tiek už mm, nuvažiuotus kilometrus. Tai vėlgi e, kenkia saugumo politikai, tai yra nepriimtina. kai asmuo yra įdarbintas ir dirba pagal darbą sutartį. Reikia e, taip pat e, susimokėti sveikatos išlaidas. Taigi, apskritai, yra tam tikra diskriminacija pagal, dėl, dėl, dėl pilietybės, pagal tai, kokias teisės jie turi ir pagal, pagal užmokesčio, darbo užmokesčio lygį. Jeigu žiūrėsim, kokios yra sąlygos aikštelėse, parkavimuose, tai aikštelėse, tuomet, kai jie turėtų ilsėtis, vairuotojai turi saugotis vagių. Tai vėlgi padidina jų e, darbo krūvį. Taigi jie turi saugoti ir sunkvežimį, ir, ir vilkiką, ir, ir krovinį. Kokie dar svarbus elementai? kai kurios praktikos. Galima apie jas kalbėti objektyviai, jeigu yra toks kitus požiūris, kalbant apie pranešimus, apie nurodymus. Tai čia yra susijęs su bendrovėmis, kurios nėra įsiseigusios valstybėje narėje, kur darbo sąlygos e, reiškia, kad darbdavys patiria mažesnis išlaidas, tai reiškia mažesnis kaštus. Labai sunku vykdyti patikrinimus kaip yra, kaip, kokias yra darbo sąlygos darbuotojams E12 šalių ir E15 šalių. Nes siunčiamų darbuotojų direktyvos terminai nėra tinkamai taikomi, nes tokiu atveju jų atlyginimas ir, ir darbo sąlygos būtų labiau pritaikytos prie tos šalies, kurioje jie atlie, iš tikrųjų atlieka darbą. E, Buvo, reikia paminėti kai ką apie kabotažą. Čia yra labai plati rinka, kur yra bandoma taikyti mm, įvairias praktikas, kabotažas tikrai labai plati rinka ir labai mažai vykdoma kontrolės šitoje rinkoje. Ir tai atsispendėjo ankstesnėme tyrime. Jeigu norim turėti supratimą apie skaičius, pavyzdžiui, Italijoje, tai yra apskaičiuota, kad yra 20-25 procentai, jeigu yra įdarbinami žmonės nacionalinėje bendrovėje. Na, atsiprašau, man laiko nebeliko, taigi dabar patikstu išvadas. Taigi, e, sakyčiau, kad pokyčiai, kurie buvo pastebėti transporto sektoriuje Europoje, kelių transporto sektoriuje, e, reikalauja, kad e, es teisės aktai, kad es teisės stebėtų, kas, yra, vyksta, kas vyksta da, rinkoje ir pagerintų e, socialinės sąlygas, kad e, skatintų konkurenciją. Kaip manome, matome, yra didžiuliai skirtumai, nėra suderinimo darbo sąlygose darbo sutartyse, jeigu kalbėsim apie teisės aktų gyvendinimą, tai tikrai trūksta bendro supratimo, kokios nestaisyklėmis reikia vadovautis ir kaip yra taikomos baudas. Turėčiau pridurti, kad reikia e, ir vykdyti finansinės prievalės. Tikrai labai uh, sunku gyvendinti viską, bet ir paskutinė skaidrė. E, siūlytume, kad valstybės narės geriau bendradarbiautų. Ir kad būtų geriau, geriau gyvendinamas investicijas, turėtų būti sukurti e, registras, europinis registras, kuriame būtų e, nurodytos firmos, e, kurios, bendrovės, kurios nesilaiko taisyklių, turėtų būti įvesta rizikos nustatymo mm, sistema. Taip pat reikia užtikrinti geresnį info, įgyvendinimo mechanizmą ir reikėtų remtis 2006 metų direktyvą dėl e, E, vairuotojų polsio laiko. O likusią informaciją jūs rasite pranešime, kuri buvo jums išdalinta ir aš esu pasirengęs atsakyti klausimus. Gerbimi kolegos, mes jau vėluojame ir toliau yra klausimų atsakymų e, dalis. Klausimai atsakymai. Ne, vien, ne, ne, nereiškia, kad klausimas taptų kalba, bet tikrai labai prašyčiau pateikti konkrečius klausimus ir galėtume pasiteikti, pasikeisti nuomonėmis socialiniais partneriais. Aišku, visuomet kyla problemų, kai žmonės pristato tyrimus, jūs esate išimtis, ponė Prisonė. Äh, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. nes man atrodo, kad komisija dabar mėgina išplėsti galimybės kelių kabotažui ir tame, visakome, tame visame kontekste, kur išgirdom iš pana pastorė, EPP frakcija vargur galės tam pritarti. Noriu paklausyti pana pastorė, ar iš tikrųjų yra taip, kad kai kalbame apie vilkikų vairuotojus dirbančius valstybės narėse, uh, E, tie darbuotojai, kurie gyvena už ES ribų, bus priversti ir toliau vairuoti savo transportą ES keliais, negalėdami grįžti į savo kilmės šalis. E, kitaip sakant, jie turės gyventi savo vilkikos ir panašiai, kadangi jeigu taip yra, tai Iš tikrųjų, mes dar labai atitrūkę nuo tikrosios vienos bendros rinkos. Mes turime muitų sąjungą, mes galime turėti šiandieną sutartę, tačiau bent jau EVP akimis mes nesame pasirengę toliau atverti kabotažo galimybių, nebent būtų išspręsti trys klausimai. Tai yra teisės aktai, dėl kurių yra sutarta Europos teisės aktuose, turi būti tinkamai gyvendinti, mes turime e, atidžiau patikrinti nacionalinius teisės aktus. Klausimai, klausimai, o ne pasisakymą. Liberalisering had hand in hand moeten gaan met een parallel proces van sociale harmonisatie en dat is onvoldoende gebeurd. Mes turime pripažinti, kad kalbame apie eh, visuomenės eh, socialinių sudarinimo procesus ir ne visuomet taip yra. Matome, kad šiomis aplinkybėmis turėtų būti kalbama apie darbo sąlygų suderinimą. Reikia pasakyti, kad uh, čia iškilo, pavyzdžiui, tų vadinamųjų pašto dėžučio bendrovių klausimas. Europos komisijos narys neprieštarauja tam, kad tokios bendrovės E, būtų griežčiau kontroliuojamos, turėtų būti sukurtas aiškus registras ir tai turėtų būti tikrinama. E, skaitmeninis takografas taip pat kelia problemų, čia reikėtų gerinti kontrolę. Konkretus klausimas e, dviems kalbėjusiesiems. Jūs sakėte, kad reikia imtis priemonių, leidžiančių suderinti e, socialinę pusę, socialinius aspektus. Įsivaizduokite, kad jūs galėtumėt parašyti tokį teisės aktą. E, Kokie būtų du prioritetiniai klausimai, kuriuos jūs norėtumėt e, e, spręsti ES lygmenių, kai kalbame apie darbo sąlygų suderinimą? Ar turite konkretų pasiūlymą ir ar priešingų atveju mes galėtume tikėtis jūsų rekomendacijų? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke den beiden für ihre gute. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems prelegentams už jų studijas, kuris jie pristatė. Tikrai buvo padarytas dėlis darbas ir e, puiku, kad galime remtis e, išsamiom tokio pobūdžio studijomis. Kita vertus, man sudaro įspūdis, kad netiek jau daug čia naujo visoje šitoje medžiagoje. Mes ir anksčiau esame matę įvairių tyrimų, studijų ir panašiai. Net, tai neturėtų mūsų atbaidyti, tačiau norėčiau užduoti porą klausimų kurie sušaukė su anksčiau e, kalbėjusiojo klausimais. E, viename iš pranešimų buvo kalbama apie tai, kad nėra jokių baudų ar sankcijų, nepakankamai kontroliuojama žmonių veikla. Ir netgi šį rytą komisaras Kalas atrodo gana pozityviai e, atsiliepia apie patikros naudą. E, Tačiau matome, kad reglamentai ir teisės aktai yra keičiami. Ir nežinau, kokiu priemonimtis, kad žmonės rimčiau žiūrėtų šitą problemą. Oui, mes, oui. Uh, pour... Dėkoju už išvadas, kurias jūs mums pateikėte. Jūs kalbate apie tai, kad e, reikia panaudoti kelių kabotažo e, galimybės ir esamas kontrolios sąlygas. Bet kokiu atveju mes niekada negalėsime, net ir padidindami e, pareigūnų kontroliuojančių skaičių, E, laikytis taisyklių. Pažiūrėkite, koks sunkvežimių skaičius cirkuliuoja nuolat. Konkrečiau, ar jūs nemanote, kad kai tik mes galėsime turėti aiškę suderintą Europos socialinę sistemą, kurioje bus nustatytos darbo sąlygos, E, kiti svarbus dalykai tarp e, vairuotojams, pavyzdžiui, minimalus atlyginimas, kuris galiotų viso Europos Sąjungoje ir taip pat turės būti sutvarkytos socialinės taisyklės ir numatytos vienodos socialinės sąlygos. Nes jeigu dabar tokios sąlygos neegzistuoja, tai e, mes neturėtume suteikti niekam pri, privilegijų, mes turėtumėm ieškoti kažkokio bendro europietiško modelio. Ponas Rikė, ačiū ponė pirmininkė, dėkoju e, tyrimų autoriams ir jų atlikėjams. Mes aiškiai matome, kad e, tas gana e, nedidelė e, E, nauda pasiekta atvėrus rinkas e, buvo e, užgošta socialinių sąlygų paprastėjimo. Tūkstančiai vairuotojų buvo atleisti iš darbo, tuo tarpu atsirado tūkstančiai verbų, vergų dirbančių nežmoniškomis sąlygomis keliuose. Tai yra nepriimtina ES. Ir mes, rengdami direktyvas, turime, manau, siekti tai pakeisti. Aš matau, kad Europos komisija siūlo peržiūrėti kabotažo direktyvą ir aš tikiuosi, kad parlamentas pasinaudos galimybę e, išnaikinti nereikalingus dalykus. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau išskirti išklausę šios diskusijos. Ar jūs manote, kad mes galėtume griežtai ir formaliai pritaikyti e, ko, komandiruotų darbuotojų statusą visiems transporto sektoriuje dirbantiems vairuotojams, kurie vykdo kabotažą. Ir aš manau, kad tai atsakytų ir mano kolegės klausimą. Pane Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū, pirmininkė. Aš iš pristatytų tyrimų suprantu, kad didžiausia vairuotojų problema yra laikytis e, darbo ir polsio grafiko. Taigi norėčiau paklausti. E, mūsų domino pakete, kur kalbama apie skaitinį e, tachografą, e, buvo bandoma numatyti suvienodintas baudas, sankcijas, tačiau valstybės narės priešinasi tokiam suvienodinimui. Taigi norėčiau paklausti, kiek bendrovių buvo nubausta, kiek patyrė tam tikras sankcijas. Jūs minėjote, kad esama rimtų problemų, tačiau iš kontrolės pozicijų vertinant mes nežinome, kiek jų buvo nubausta, taip pat ar sankcijos yra pakankamai atgrasančios, kas buvo padaryta siekiant užtikrinti didesnę saugą stovėjimo aikštelėse, nes tai gali būti dar viena priežastis, dėl ko vairuotojai nesilaiko e, poilsio ir ramio režimo. E, e, nes galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje yra bendrovių, kurios šešis mėnesius naudojasi uh, vairuotojų filipiniečių paslaugomis, įskaitant taip pat ir tarptautiniam pervežimam tarp valstybių narių. Kitaip sakant, praktiškai e, kalbant, esame valstybių narių, kurios skatina e, darbuotojų įdarbinimą už e, labai nedidelę sąnaudas, už labai nedidelį atlyginimą E, tokių vairuotojų, kurie nėra ES e, piliečiai. Žinoma, kad Vokietijoje nėra nustatytas minimalus atlyginimas, taigi e, esama tam tikrų dalykų, kuriuos tikrai reikia išanalizuoti. Aš pasikeičiau už tai, kad būtų liberalizuotas kabotašas, kad būtų atsikratyta įvairių barjerų kabotašo srityje, nes aš manau, kad kabotašo liberalizavimas ilgainiui suvienodintų gyvenimo ir socialinės sąlygas. Ir taip pat turime nepamiršti, kad kalbame apie vidaus rinką. Ačiū. Ja, herzlichen Dank. Uh, zwei... Labai ačiū. Aš turiu du klausimus. Pirmiausiai. Europos parlamente daug kalbėjome apie teisės aktų vykdymą. Be kita ko, reikėtų laikytis ir vairavimą bei poilsį režimų. Ir man įdomu, ar jūs savo tyrimę ateičiau panalizavote, ar padažnėjo patikrinimų, ar jų kaip tik tai mažėja. Ir taip pat, e, kiek veiksmingi buvo tie patikrinimai. Siekiant užtikrinti, be kita ko, ir tai, kad e, padėtis tikrai pagerėtų. E, tai yra, ar tie patikinimai duoda rezultatų. Mes kalbame apie galimybę atsisakyti e, sunkvežimių arba transporto priemonių, kurios važinėja be krovinio. Tačiau vėlgi nežinau, ar šitie dalykai yra tinkamai tikrinami reikėtų išsiaiškinti, kokius atstumus vairuotojai nuvažiuoja. Ir jeigu jūs norite tiesiog pasakyti, kad norėtumėte, jog tie, kas yra verslo savininkai, turėtų uždirbti daugiau pelno, arba tie, tie kas yra sunkužymų savininkai, norėtų uždirbti daugiau pelno. Tai tiesą sakant, e, šie teiginiai visai nesikerta su to, kad žmonės grįždami taip pat turėtų pasimti krovinius. Toliau, ponė Merė. Ačiū. E, e, Klausydamas visų šito argumentų, aš e, pradedu abejoti, ar mes tikrai galime liberalizuoti kabotažą. Be abejo, kadangi esame vienoje ir bendroje rinkoje, tai būtų gerai tai liberalizuoti, mums reikalingas bendra europinis transportas. Tačiau ar realiai galima tai įgyvendinti, žinant, kad socialinės sąlygos valstybėse narėse labai skiriasi, netgi skiriasi nuo vien, lyginant vieną regioną su kitu. Jūs pateikite nemažai rekomendacijų, tačiau ar patys tikite, kad tikrai galima tas rekomendacijas įgyveninti praktikoje? Teisinės procedūros, kurių turėtų laikytis valstybės narės, ar, ar, ar man to, kad tai realu? Ačiū, aš irgi noriu užduoti klausimą. Gal aiškiai galėčiau iš jūsų išgirsti. Uh, Tai yra tyrimas, kuriame analizuojamas e, e, socialinės darbo sąlygos, e, kiek vairuotojų dirbančių e, Europos Sąjungoje. Kitaip sakant, nekalbame čia apie sąlygas vairuotojų, kurie dirba Afrikoje arba Anduose, kažkur tai Latino Amerikoje ar panašiai, kadangi dabar, kai aš skaitau visas šitas e, išvadas, šitą medžiagą, man tai labiau primena iš tikrųjų uh, Afrikos ar vairuotojų kertančių Andus darbo sąlygas. Vargu ar galima to tikėtis e, Europos Sąjungoje, taigi galbūt reikėtų kreiptis į e, Europos Sąjungos e, transporto darbuotojų asociacijos e, nuomonės. Tačiau dabar suteiksiu Jums galimybę e, atsakyti. E, Na, aš nekalbėsiu apie socialinės e, sąlygas ir darbo sąlygas, kadangi mano kolega apie tai gali pakalbėti geriau. Dėl paskutinio klausimo. Mes pateikėme rekomendacijų ir kai kurios iš jų, pavyzdžiui, yra susijusios su e, veiksmingumu, su efektyvumu. Ir tuos dalykus tikrai, mano įstikinimu, gali būti lengvai gyvendinti, kadangi e, nedideli pakeitimai dabar e, galiučias teisės aktuose. E, e, jog, pavyzdžiui, E, būtų vykdomas nedaugiau kaip trys operacijos per septynės dienas ar panašiai, tai galima e, primti visą žingsnį nedėlių pakeitimų, kurie pagerintų patį. E, kai kurie aspektai, kurie buvo, kuriems skambėjo paskutinėme klausime ir ankstesniuose klausimuose, kad iš tikrųjų es įvairiose vietose galioja skirtingos socialinės sąlygos ir be abejo faktas yra tas, kad liberalizuojant Bet kita vertus, net ir ne vien liberalizuojantis, tiesiog per plėtrą E, po truputuką pasiekiama to, kad atlyginimai įvairių darbuotojų, tarp jų ir e, vairuotojų, išsilygina. Kiek tie skirtumai, kiek tos skirtingos sąlygos e, yra reikšmingos, be abejo, tai kelia labai svarbu klausimą Ar nebetėtų iš tikrųjų pasidomėti, kaip yra gyventus darbuotojų sąlygų užtikrinimo direktyvos įvairiose ES valstybėse narėse? Mes e, nelabai daug gilinamės šį klausimą, tačiau pastebėjome, kad uh, E, iš tikrųjų šią direktyvą gana sunku įgyvendinti. Kabotažus ir tiek, kai kur buvo mėginama tai padaryti, Prancūzija būtų vienas pavyzdys, kai kurios kitos valstybės narės galbūt irgi paminėtinos, tačiau šiaip jau praktikoje pasirodė labai sunku įgyventi šią direktyvą ir užtikrinti, kad jos būtų laikomas. Mūsų rekomendacijos būtų e, rasti priemonių, kurios iš tikrųjų pasiteisintų, o ne kad būtų primtos kažkokios priemonės, kurios praktikoje neveikia. Toliau dėl bendrovių registravimo, mm, nesimenu, kas uždavė šį klausimą, es pasigirsta tam tikrų teiginių, jog mes geriname e, informacijos keitimas visoje Europos Sąjungoje. E, e, Austrija galėtų būti pavyzdys valstybės, kur reikalaujama registruoti uh, užsienio šalių bendrovės e, veikiančios e, šioje šalyje. Ir tai atitiktų e, darbuotojų, re, informavimą apie darbuotojus, informacijos apie darbuotojus teikimo direktyvą. Tačiau e, mūsų patirtis rodo, kad daugelėje valstybių šios nuostos sunkiai gyvenamas. E, nežinau, ar dar ką nors galėčiau atsakyti, bet kuriu atveju mes esame pasirengę tiesiogiai priimti iš jūsų klausimus ir pamėginti atsakyti jums asmeniškai. Pone Pastori. Ačiū. Na, atrodo, kad buvo iškelta nemažai svarbių dalykų, užduota svarbių klausimų. Mes nesistengiame sudaryti įspūdžio, kad transporto rinka e, nustato labai prastas sąlygas darbuotojams, tačiau e, poslinkis yra labai staigus ir mes dar labai toli nuo sąlygų harmonizavimo. Ta mes ir norėjome pabrėžti. Po to, kai stojo naujos valstybės narės, mes pastebėjome labai greitą pasikeitimą galiančios darbo sąlygose. Na ir turbūt tas uh, sąlygų pablogėjimas buvo per staigus. Todėl reikėtų iškoti priemonių, kaip sustabdyti šitą blogėjimo tendenciją. Buvo užduota klausimų dėl e, vairavimo ir poilsio laiko derinimo, dėl tachografų kontrolės, e, dėl bendrojų patikrinimo. Na, tiesąkant, e, patikrinimai e, kaip tik tai darosi gausesni, tačiau sudar suvočikas uždaras ratas, apie ką e, minėjo ir Europos komisija. Be abejo, esama klastojimo atveju, sukčiavimo atveju, Tačiau mes pirmiausia mėginame išsiaiškinti, kokį poveikį tai daro ir ką iš tikrųjų būtų galima nuveikti, kovojant su to. Kalbant apie vairavimo ir poilsio režimą, e, vyksta daug patikrinimų, tačiau nebūtinai tą galima būtų pasakyti apie e, kitus, e, kitas problemas. Pavyzdžiui, ar e, komandiruoti vairuotojai, pavyzdžiui, koks nors e, ne Olandijos pilietis E, vairuoja olandišką transporto priemonę ir netgi sunku įsiaiškinti, ar jis tikrai turi teisę tai daryti. Be abejo, kalbant apie mm, šias šiolakinės technologijas, e, skaitmeniais tachografais, mes iš tikrųjų galime intensyvinti patikras, e, lengviau yra nustatyti kokiamis dienomis, kaip elgėsi vairuotojai toliau. E, palaukite, aš dar pasižiūrėsiu į klausimus, kuriuos pasižymėjau. E, sakykime, kad daugiau dienų yra skiriama patikrai ir tai reikštų, kad daugiau bendrovių būtų nubausta. Toliau e, reikėtų kalbėti apie nubaustų bendrovių režimą ir tas galbūt leistų tikėtis paties pagerėjimo per atinčius metus bent jau, kad tos bendrovės pasitaisys savo elgesiu. Tačiau pirmiausia, kaip atsiranda tas disbalansas. E, tai, kad E, nesubalansuoti kiti gintamieji, kurie jau nepriklauso transporto sektoriui. Transporte mes galime bandyti suvienodinti konkurencingumą, suvienodinti darbo sąlygas ir panašiai, tačiau, pavyzdžiui, kad ir pajamų bei apmokestinimo lygiai tarp valstybių narių taip skiriasi, kad mes be abejo turime ieškoti šaknų giliau, jeigu norime išspręsti šias problemas. Taigi, Aš, jeigu norite mano atsakymo, nesiūlyčiau toliau liberalizuoti kabotažo, kadangi e, kyla rizika, jog situacija dar labiau pablogės, lyginant su to, ką mes stebėjome per pastarus dešimt metų. Aš mančiau, kad vietoj to reikėtų geriau prižiūrėti, geriau reglamentuoti tai, kas jau yra ir siekti tiesiog labiau suderintų, harmonizuotų e, sąlygų. Kągi, ačiū Jums abiems ir Dabar norėčiau paprašyti e, tų, kas dar nori paklausti, kad iš tikrųjų, jeigu tikitės atsakymą, jeigu norite, kad lik laiko prelegentams atsakyti, tai neviršykite penkių minučių. Aš turiu keturis kalbėtojus savo sąraše. Pilaps, the first speaker. Ponas Pilaps kalbės pirmasis. Taigi. Ponai, penkios minutės prašyčiau kiekvienam. Aš žinau, kad kyla pagunda kalbėti ilgiau, tačiau tai mane irgi gundo paspaustą kitą mygtuką, kuris jūs tiesiog išjungs. Taigi laikykitės penkių minučių reglamento, būsiu labai dėkingas. Mes keičiamės nuomonėmis ekspertais. Čia turime poną Pilar iš logistinių bendrovių atstovų ir taip pat ETF poną Pirelą, e, poną Inson iš JOJų. E, e ir taip pat turime esmė atstovaujantį eismo saugos institucijoms. Taigi, ponė Pila. E, sveiki, aš esu Toma Pilap, aš esu Švedijos tarptautinių krovinių gamintojų asociacijos e, sekretorius, taip pat e, atstovauju jos atstovaujančiai asociacijai Kleket. Taigi aš klausiausi anksčiau paskelbtų pranešimų ir aš noriu viešai pareikšti, kad uh, E, vežėjų bendruomenė jokių būdų ne teisina, nedangsto elgesio, kuris e, nesuderinamas su galiančiomis teisinėmis sistemomis. Vis dėlto visą tai pasakęs, turiu pasakyti, kad mes matome tam tikrų problemų tame paveiksle, kuris buvo nudažytas, sakyčiau, labai bendrais e, potėpiais kai kurie iš mūsų atstovų iš tikrųjų net nelabai atpažįsta e, to portreto, kuris šiam buvo nu, nupieštas prieš tai. Taigi mes ragintumėm toliau plėtoti diskusiją dėl e, tam tikrų privalumų, kurios duoda bendra rinka. Kita vertus, siūlytumėm remtis ne vien tik tai emocijomis ir gandais, bet ir faktais. Taigi, kad jums būtų aiškiau, kam mes atstovaujam, kadangi e, turite tai penketą minučių, taigi pasakysiu, kad mes atstovaujam praktiškai vežėjų bendruomenį Europoje, krovinių vežėjų bendruomenį. Europoje, atsiprašau, per staigiai nušokau į priekį, atleiskit, aš pirmą kartą sėdžiu prie šios aparatūros, taigi kurgi mes čia buvome. E, e, transportavimo keliai situacija vertinant vežėjų akimis. E, galėčiau iš karto pasakyti, kad e, šios bendromės komentarai grindžiami ne kažkokia tai aukšto lygio ataskaita, bet veikiau Europos komisijos veiksmų planu, kuris e, e, pristatytas sausio mėnesį. Taigi mes matome, kad kol kas vežėjai negali laisvai vykdyti savo transportavimo operacijų esama tam tikrų apribojimų iki trijų pervešimų per savaitę. Kartais tai priverčia operatorius e, grįžinėti tuščiomis transporto priemonėmis arba ne, neleidžiam panaudoti savo turimų priemonių optimaliai. E, šie dalykai buvo jau nekartą minėti ir e, tai susijęs sąlyga, kad prieš įmantis kokiams kabetažo operacijų transporto financijų turi grįžti į kilmės šalį E, nes pavyzdžiui, e, puspilinė priekaba kartais turi labai, nuvažiuoti labai dėlis sumus, kol gali vėl e, užsimti kažkokią tai naują operaciją. Taigi, matome taip pat, kad veiklos sąlygos labai skiriasi įvairios valstybės narėse. Na ir konkrečiai mes kalbame apie tai, reikėtų konsoliduoti prekių gabenimus, kada esama kelių skirtingų partijų, e, kelių skirtingų siuntėjų, kurie e, siunčia krovinį iš taško A į tašką B, e, kad būtų galima paimti kelis tokius krovinius į vieną sunkvežimį, sakysim. Čia yra įvairių ginčių ir bylų, teismai kartais irgi laikosi skirtingų išvadų, skirtingos pozicijos, taigi sąlygos skiriasi. Na ir e, esamas sąlygas e, pasirodė e, labai sunku įgyventi praktikoje, ypatingai kalbant apie kabotažinės operacijas. Na, čia turbūt mes nieko daug negalime pakeisti patys. E, e, ką galima būtų pasakyti apie pateiktą pasiūlymą? Mes nematome komisijos e, pasiūlyme nieko E, radikalaus, nieko visą apimančio. Čia kalbame apie tai, kad kabotašas turėtų būti vykdomas tik tai tuo atveju, kada jam yra poreikis ir e, kabotažo mastai kol kas yra palyginti nedėli, lyginant su šiaip vidiniais ir tarptautiniais pervežimais. Na ir galime čia remtis įvairiais duomenimis, e, Eurostato ir kitų institucijų, kurios byloja, kad E, kabotažo apimtis yra 5 procentai, kai kuris atvejs paminėta 20 procentų, čia tada kyla klausimas, kas matuojamas ir kaip matuojama. E, nes man ir reikia girdėti, kad e, bet kuri užsienį registruota transporto priemonė yra priskiriama kaip vykdanti kabotažo operacijas, nors nebūtinai visais atvejais taip yra. Uh, E, ką mes galėtumėm pasiūlyti ir už ką mes pasakytumėm, tai kad būtų pirmiausiai e, panaikinti apribojimai maksimaliam kabotažo operacijų skaičiui. Mes iš esmės sutinkame su komisijos pranešimo pirmojo politikos paketu. E, galėtų likti septynių savaičių laikotarpis, tačiau turėtų būti panaikintas apribojimas tik tai trim transportavimo operacijoms kadangi kartais tiesiog tai neįmanoma sukontroliuoti ir kita, e, e, kita vertus apskritai, kas yra tas vienas pervežimas. Taip pat e, esame tam tikrų problemų, kuris reikėtų išaiškinti, tai yra reikėtų aiškiau apibriežti, kas yra krovinys, kas yra pervežimas arba transportas. E, toliau, ar priekaba turi būti puspilnė ar visiškai pilna, e, e, ar gali būti keli objektai stipriekabai jau pavadinti kroviniu. E, toliau e, mes norėtumėm kad būtų kovojama su nelegalia praktika, tokio kaip, e, tarkim, suklastotas kabotažas ar panašiai, tačiau mes nemanome, kad mes manome, kad tai neturėtų e, trukdyti liberalizuoti kelių kabotažo rinką. Aš manau, kad šios du procesus būtų galima vykdyti paraleliai. E, E, dėl Europos e, transporto įmonių e, registro. Mes pasakytumėme taip. Toliau skaitėtoje įstrigo. Tačiau galiu kalbėti ir be skaidrės. Na, bet aš baiginėjau. Taigi, vežėjų bendromės požiūrių mes norėtumėm pasinaudoti progą ir akcentuoti, kad e, pagrindinė ES idėja juk yra laisvas prekių paslaugų judėjimas ir transporto rinka jokių būdų nėra kokia nors išimtis e, šio principo. Taigi turėtumėm e, pilnai pasinaudoti visą šios, šio principo teikiamą naudą, tai yra laisvas prekių paslaugų, žmonių judėjimas. E, E, visai pasakys, be abejo, reikia laikytis teisės normų e, ir taip reikia sukurti tokią teisinę sistemą, kuri e, neleistų eksploatuoti vairuotojų arba piknaudžiauti sistemos spragomis, tačiau nemanau, kad turėtumėm laukti šimtaprocentinio visų veiksnių harmonizavimo prieš liberalizuojant rinką. Mes esame įstikinę, kad šitą galima padaryti etapais Šiandieną galima gyventi pirmąjį politikos paketą, tai yra kabutažo operacijos turėtų būti e, neapribotos, bet neviršyti septynių dienų trukmės, o toliau po keleto metų būtų galima siekti toliau harmonizuoti sistemas, e, tam, kad po 3-4 metų galima būtų pasiekti pilną liberalizavimą. Na ir aš norėčiau e, adresuoti parlamentui vieną klausimą. Kodėl plėtra būtinai suprantama kaip sąlygų pablogėjimas e, kaip kai kas yra pareiškę, nes daugelis sako, kad ne, negalime e, liberalizuoti sistemos, kadangi tai blogins e, sąlygas. Kodėl negalima siekti ir to, ir kito, kodėl negalima to pačiu ir liberalizuoti sistemos ir siekti, kad nebūtų geresnė. Hmm. Appreciate... Aš suprantu kad per penkias minutės būtų labai sunku viską pasakyti, bet padėkit man. Toliau ponas Prilo, Europos transporto darbuotojų federacija. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš vadinuosi Roberto Perilo Esu Europos transporto darbuotojų e, federacijos avančios visoms e, Europos vežėjų profsąjungoms atstovas. Pabandysiu atsakyti klausimą, kuris buvo parlamentarų pateiktas. Ar yra sprendimų? Taip, yra išeitis mes e, galime tą išeitį įgyvendinti su sąlyga, kad profesinė pusė E, tai yra darbuotojai ir šio verslo organizatoriai būtų deramai atstovaujami. Mes turime kalbėti apie socialinių partnerių dialogo reikšmę. Mes turime vieni kitiems padėti. Socialiniai partneriai, tai yra darbuotojai ir įmonės, turi siekti ne tik bendros pozicijos, ne tik bendros analizės. Uh, turiu galvoje Europos komisijos gavus pasiūlymus ar mintis, bet ir bendro pasiūlymo Kaip tą galima padaryti? Mes esame pabrėžę, kad pasisakome už e, teisingos konkurencijos rinką be socialinio dempingo. Mes norime, kad viskas e, klostytųsi kuo geriau ir sklandžiau, laikantis aiškių taisyklių. E, be bejonės jūs gavote socialinių partnerių pasiūlymą. Ir aš norėčiau, pasiūlymus, ir aš norėčiau išskirti vieną, kurie yra labai svarbus. Mes sakome, kad turi būti sukurta e, reguliuojama rinka. E, tai, kad bus sukurtas privalomas veiksmų planas, suderinant fisk fiskalinės, e, kelių saugos, socialinių sąlygų taisyklės ir tų taisyklių e, įgyvendinimą užtikrinant būtų galima šitą padaryti. Mes manome, kad tame veiksmų plane būtų pateiktas iniciatyvas e, teisėkūrinių ir neteisėkūrinių iniciatyvų sąrašas kas leistų geriau suderinti esamas sistemas ir sukurti mechanizmą, kuris leistų valstybėms narėms atsižvelgti į e, prekių pervežimo rinkos jų valstybėse raidą. Be to, tai ne, palengvintų turbūt bendrą e, harmonizavimo procesą. Taigi mūsų norai atitinka jūsų gerbiami parlamentarai sprendimo dvasę. E, 2011 m. lapkričio mėnesį jūs priemėte labai aiškę poziciją pagal Baltąją knygą. Europos parlamento rezoliucija dėl Baltosios knygos, aš galiu perskaityti, nes jūs dėl to esate balsavę, yra e, toje knygoje yra labai aiškiai pasakyta, kad reikia kovoti su konkurencijos iškreipimu ir socialiniu dempingu. Be to, ten yra paminima E, Europos komisijos 2013 metais turima pateikti pozicija, pasiūlymas, kuriame būtų numatytos vienodos da, ne, taisyklės, socialinės darbo taisyklės visiems sektorių žmonėms, užkertant kelią socialiniam dempingui, dar kartą galiu pakartoti. Taigi, vadinasi, Europos parlamentas pateikė savo nuomonę ir savo prašymą Europos komisijai. E, atspindi mūsų poreikius. Ir be abejonės aš nenoriu kartoti tą, kas jau buvo pasakyta, bet paminėsiu keletą aiškių skaičių. Šiandien Europos e, parlamento paprašytas 2009 m. gegužės mėnesį tyrimas yra baigtas. Kaip parlamentarai sakė, tas tyrimas yra gana didelio masto ir jis e, nagrinėja socialinės sąlygas ir kelių transporto sektorių darbuotojų sąlygas. Ir pagal šį tyrimą buvo išaiškinti vidutiniai skaičiai kiekvienai valstybei. Yra parengtas e, tam tikras sąrašas. E, valstybėse e, e, Niderlanduose, pavyzdžiui, skaičiai labai ženkliai skiriasi nuo Portugalijos. Lygiai taip pat skaičiai žymiai kitokie, jeigu kalbame apie Rumuniją. Taigi, jūs gal, pažvelgiai tuos skaičius galite suprasti, kokia yra reali padėtis. Ir mes labai norėtume, kad uh, Europos komisija, kaip ir turėtų pagal įsipareigojimą iki 2013 metų padaryti, parengtų rimtą ataskaitą, kurioje būtų išanalizuota padėtis rinkoje ir įvertintos darbo sąlygos bei socialiniai teisės aktai. Kaip tie socialiniai teisės aktai yra realiai įgyvendinami. Mums akivaizdu kažkokių rimtų problemų neiškyla, aišku, padėtis nėra labai lengva, bet mes galime suvaldyti tų teisės aktų laikymasi ir galime reikalauti, kad jau turimi teisės aktai būtų iš tiesų įgyvendinti, nebereikalaujant nieko naujo e, mes norime, kad turima rinka veiktų nuosekliai, aiškiai ir laikantis nustatytų darbo sąlygų. Šiandien kol kas tai yra neįmanoma, jeigu kalbame apie liberalizavimą. Ir mes negalime suprasti, mes socialiniai partneriai negalime suprasti, kodėl taip yra. Europos parlamentas iš savo pozicijos jau lapkričio mėnesį priėmė aiškę poziciją. Iš kitos pusės e, parlamentarai e, siekia, kaip ir valstybės narės, kad ta pozicija taptų realybę. Europos komisija pasako, kad vienintelis sprendimas yra liberalizacija. Taigi mes nepasisakome už liberalizaciją, mes pasisakome už turimų taisyklių deramą įgyveninimą. Ir Europos komisija turi pasirinkti. Viena vertus jį parengė baltąją knygą apie e, tvarų transportą ir jo ateitį, o kita vertus jis sako, kad uh, E, turi tęstis toliau e, tuščių e, sunkvežimių važinėjimas Europoje. Toks sprendimas negali būti priimtinas. Mes lengvai su to nesitaksinsime. Ir mes, socialiniai partneriai, aiškiai esame išsakę savo poziciją. Gerbimas pirmininkė, taigi taip mes galvojame. Ir baigdamas dar paskutinį dalyką pasakysiu. Dabar labai svarbu suprasti, kad mes pasisakome už laisvą piliečių judėjimą Europos Sąjungoje. Bet dabar Europos Sąjungoje lygiai taip pat legal legaliai gali dirbti Kinijos ar Filipinų vairuotojas be jokių pažydimų. Aš manau, kad tai yra rimta problema ir Europos komisija apie tai nekalba. Ačiū. Labai ačiū. Toliau, apie tarptau, toliau iš tarptautinės e, e, transportų profsąjungos ponas Michael Needs. E. Tarptautinė kelių transporto profsąjunga IRU. Jūs turbūt žinote, mes atstovavome autobusų, taksi ir sunkvežimių operatorių visame pasaulio interesus, įskaitant 27 valstybės narės. E, reikia pasakyti, kad 85 procentai mūsų narių yra mikro bendrovės, kurios e, nebūtinai turi įtakos kainoms ir sąlygoms, kurios dominuoja rinkoje. Kaip jau buvo pasakyta, šiandien matome, kad yra negerai gyvendinamos jau priimtos taisyklės, dėl to vis labiau iškraipama tarptautinė konkurencija. Uh, mes matome, kad statistika yra renkama neteisingai, yra neatspindimi tikrieji kabotažo skaičiai, matėme tai iš anksčiau kalbėjusių, be to matome, e, kad paklusnus vežėjai, kuriuos mes remiame, susiduria su nesažininga konkurencija iš vadovamųjų baltųjų varnų ir mes tam negalime pritarti. E, manome, kad e, reikia kalbėti apie multimodalinių E, valstybės remiamų jungčių atsiradimas didina um, poveikį kainoms. Ir todėl e, vis dažniau yra pasitelkiami nelegalūs kabotažo vežėjai. E, galime pasakyti, kad transporto kainoms dabar yra daromas toks spaudimas, kad šiandien mes jau net nebegalime nulemti kokybės, ekologinių kriterijų tenkinimo, saugos kriterijų tenkinimo. Lygiai taip pat e, e, vairuotojų darbo sąlygos nebegali būti deramai užtikrintos, kai nėra geros konkurencijos. Kabotažo ateitis Mes abejojame Europos komisijos pasirinktą poziciją dėl galimo direktyvos peržiūrimo. Europos komisijos visi pasiūlymi e, variantai ta, viena ar kita prasme atveria rinką E, tarsi sakoma, kad padidės efektyvumas, bet mes abejojame, kad efektyvumas padidės, jeigu ir padidės, tai labai smarkiai. Yra duomenų sakančių, kad 50 procentų e, sunkvežimių važinėja tušti, be jokių e, kabotažo pervežimo. Ar tai yra gerai? Aišku, kad tai yra blogai, jūs patys tą suprantate. Taip pat e, mes manome, e, kad atvėrus rinkas kaip su Europos komisija, tie skaičiai dar labiau išauks ir padėtis e, tik paprastės kaip ponas Perilijo sakė, mes kaip kelių transporto socialinio sektoriaus partneriai siūlome alternatyvas, uh, E, vadovavomėsi trim pagrindiniais ramšiais. Pirmiausia, turi būti išlaikytas status quo, rinka daugiau nebegali būti atverta, turi būti užtikrintas esamų taisyklių dermas įgyvendimas ir turi būti nubrėžtas aiškus veiksmų planas tolesniam dabartinių teisės aktų harmonizavimui. Baigdamas, aš e, bandau neviršti man skirto laiko, galiu pasakyti, kad tikime, jog Europos komisija, jeigu panorės, E, mes tikrai tikimės, kad Europos parlamentas mus parems. Turėtų kelių transporto socialinių sektorių pasiūlymą priimti ir įtraukti į savo poveikio vertinimo e, darbą visus mūsų pasiūlymus. Taip pat jos pasiūlymas turėtų būti pakristas e, mūsų pasiūlymais. Jeigu toks pasiūlymas bus rengiamas, mes manome, kad jis yra reikalingas. Vietoj to, kad būtų pasiūlytas visiškas mūsų akimis rinkų atverimas, jeigu bus e, panaikintas tas e, trijų operacijų per septynės dienas e, reikalavimas, neužtikrinant gero kitų taisyklių laikymosi, susidursime su rimtomis problemomis. Nepamirškite, kad šis teisės aktas buvo peržiūrėtas 2004 metais. Vienas iš panaudotų argumentų, kad tas teisės aktas taptų įgyvendintas, buvo, kad reikia E, kiekybinių priemonių ir buvo nustatytas trijų operacijų per septynės dienas kriterijus. O dabar yra sakoma, kad tas reikalavimas turi būti panaikintas, nes kitaip taisyklės negalės būti įgyvendintos. Mes tuo netikime, mes turime daryti viską, ką galime, kad turimas teisės aktas būtų įgyvendintas. Mes neremėme jokių uh, tolesnių liberalizavimo bandymų didesnio dar ryko atverimo. Mes manome, kad rinkos jau ir dabar e, yra iškraipytos E, matome, kad kainos padarė didelį spaudimą. Taip pat manome, kad yra galimybė e, sumenkinti šio sektoriaus profesinę kvalifikaciją. E, manome, kad šio sektoriaus pelningumas gali ženkliai nukentėti, padėtis pablogės ir mes nebegalėsime užtikrinti gerų darbo sąlygų. Ir tai pasakytina ne tik apie vairuotojus, bet taip pat ir apie kelių saugą, uh, ir apie ekologinę pusę. O ir dėje mes šioje kovoje nesame vieni. Mes manome, kad vežėjai ir ekspeditoriai šiame sektoriuje turėtų e, taip pat jaustis atsakingi ir užtikrinti, kad mes kaip e, visi rinkos dalyviai užtikrintume esamų teisės aktų įgyvendinimą ir e, reaguotume rinkos poreikius. Ačiū. You, Finally... Ačiū, panė Nilsen. Ir įgyventinanti institucija e, Europos kontrolės atstovas, panas Stoks. Dėkuoju, panė pirmininkė. E, kaip aš esu Filips Stoks, aš esu vykdomojo komiteto narys. Tai ne, mes turime esame asociaciją, mes dirbame 14 valstybių narių. Mikrofonas įveda. Mm. Reglamentas, kuris apibrėžia kabotažą, mm, mes jam labai pritarė, kuris reglamentas apibrėžia kabotažo mm, kabotažą, kokie veiksmai laikomi kabotažu, tik mes jam labai pritarėme. Tačiau e, dabar e, daugiau valstybė, valstybė narių turi pakeisti nacionalinius teisės aktus ir turi aiškintis teisės aktą kad e, nustatytų, ar tikrai yra pažeidimas ar ne. Ir e, tai, kas yra skirtingos kapitašų teisėtvel gyvendinimas įvairiose valstybėse narise, rodo, kokia yra sudėtinga situacija, kaip šitas teisės aktai gyvenimas. Tai tikrovė yra tokia, kad kabotažo teisės aktai gyvenimas yra labai sunkus ir tikrai sunku įrodyti, nebent e, jeigu, pavyzdžiui, pažeidimas yra padarytas ir sugaunamas uh, ant, ant karštų pėdsakų. Na, e, problema yra tai, kad yra sunkiai, vežėjai prastai supranta šitą teisės aktą, kad jie gali atlikti tris kabotažo operacijas per septynis dienas, bet nėra reikalaujama atitinkamų e, dokumentų kaip tai įrodyti toliau skaičiavimas, ar vežėjai tikrai žino apie tą e, reglamentą, ar jie vykdo E, kelionės savo valstybėje narėje ar užsienyje ir vėlgi tai turi tikrinti teisėtvarkos institucijos. Yra atveju, kad, valst... E, kad vilkikas palieka vienoje valstybėje narėje ir netlieka tarptautinių operacijų. Tai nėra nelegalus kabotažas, tai nelegali operacija. Ir aišku, kad val, jeigu yra nori, norima atlikti operaciją kitose valstybėse narėse, turi būti nustatyti, veikiama pagal šitos valstybės aktą teisės aktus. Ir e, būtent tai slypi už savokos neteisingas kapitažas. Maždaug yra, e, per praėjusius metus buvo 3000 e, pažeidimų bet tik tai septyniose valstybėse narėse daugeliu atveju valstybės narės taiko e, mišės baudas nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų e, ir e, baudų lygis priklauso nuo valstybės narės, daugės vis baudų nėra pakankamai atgrastančios ir e, kartais tai yra iš, tik tai yra perspėjimas, kartais tai yra taikoma bauda ir arba areštuojami vilkikai. E, bet e, viešiai dažnai pasirenka pelningesnę operaciją, o nežiūri teisės aktų. Na, ECR mano, kad pažydimai ne, apie pažydimus nepraneša, Ir jeigu valstybės narės geriau praneša apie juos, tai tuomet skaičiai padidės. Ir reglamentas tai yra vienas iš tų teisės aktų, kurie gyvendinami kasdien. Kalbitašas neturėtų būti laikomas e, kažkokia izoliuota dalimi, bet tai yra konkurencijos dalis. Kuo, kuo ilgiau vilkikas ir darbuotojas tai, toliau nuo savo bazės, tai tuo sunkiau yra aiškintis, kaip yra vykdomi teisės aktai, nes jo socialinės sąlygos pablogėja. Turi būti sumažėja kontrolės e, atvejai, jeigu yra nutolstama nuo bazės ir e, socialinės sąlygos tikrai sumažėja, jeigu vairuotojas yra išvykęs ilgam. Pažeidimai yra blogiausia atveju ignoruojami ir vairuotojas nežino, e, kada ar sekanti kelionės dalis bus pakankamai saugi, o rezultatas tai kuo ilgiau vairuotojas ir ir, ir vilkikas yra toliau nuo savo bazės, ne savo bazėje, tuo blogėja situacija keliuose. E, na, čia yra keletas pakeitimų, tiek apsiribuojant 7, 3 operacijas per 7 dienas ir daryti išimtis per sezoninį, piku, sezoninį piką, tai kila rizika, kad nebus laikomasi visų reglamento reikalavimų ir situacija vis blogės, nes jeigu ne, vairuotojas ir sunkvežimis negrįžta į savo pasę ilgai. Na, e, tikimės, kad per ilgesnį laiką bus situacija nusistovės ir mes galėsime geriau atlikti kontrolę, bet E, tada tokiu atveju galima būtų labiau plėsti rinką. Labai dėkoju ponės Toks, ponės Kun, pana Bek, Labaka, Debaka ir pon Tika. Ponas Dilė. Taigi prašome. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Mes tiesiog matome vairius požiūris, kokiu kampu žiūrima į ES rinką. Taigi norėčiau žinoti, kaip e, viskas pasikeitė, kaip situacija pasikeitė ir e, kokia yra patirtis tų bendrovių, kuris įsteigusios vidurio rytų Europoje. Neseniai buvo mes, mes girdėjome, kad e, valstybės narės, kurios, kaip Niderlandai, buvo didžiosios transporto valstybės, jeigu taip galim pasakyti, o dabar jas pralenkė e, šalis, e, Baltijos šalis arba kitos vidurio ir rytų Europos šalis. Ir mes žinome, kad nėra pakankamai patikrinimų, nėra e, tikrinamas vairavimo laikas, poilsio laikas, tai labai sunku e, patikrinti visas socialinės sąlygas, kadangi tai yra kažkas tokio, kur valstybės narės pačios turėtų reglamentuoti. Tai e, tikrai labai sunku vykdyti kontrolę, nes yra valstybės narės, kur yra labai aukšti socialiniai standartai ir jos tiesiog e, kenčia nuo socialinio dempingo. Mūsų firmas, mūsų bendrovės turi užsidaryti, mažinti veiklą. Taigi mes mėginame dirbti kaip įmanoma veiksmingiau, kalbant apie energetiką, norime išlaikyti atvirą rinką, bet kyla didelių problemų ir tikrai didelis pasipriešinimas ir nematau sprendimo. Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau papriešti, kaip e, gerai darbuotojai ir darbdaviai bendradarbiauja. Tai man tikrai kelius sukelia vilti. Tikiuosi, kad dėl šitos socialinės partnerystės mes galėsime parengti gerų teisės aktų. Pana Prelau kal, klausimas. Pirma, mes šiandien išgirdom kelis kartus, tai tie, kurie atvažiuoja iš trečių šalių, yra įdarbinami sektoriuje. Dirba už labai mažą atlyginimą, prastomis sąlygomis. Kokiu teisiniu pagrindu galime mes taikyti kažkokias sankcijas ar bausmes, baudas. Turiu ponui toks klausimas, duomenų rinkimas jis teigia, kad e, čia sudėtinga, sudėtinga rinkauti duomenis iš atskirų verslo įmonių, kur, kur apie atskirus asmenys, atskirus vairuotojus, kaip galim pagerinti situaciją, nes jeigu negausim domenų, tai negalėsim imtis reikiamų žingsnių įtitinkamą kryptimį. Dėkuoju pirmininkai, dėkuoju kalbėjusiems už informaciją. Manau, visi yra įsitikinę, kad reikia kažką daryti, kaip vykdyti kontrolę ir iš, ypač sprendžiant problemas tų e, bendrovių, kai, valst, kai bendrovės pažydžia pas taisyklės, kai dabar tikrai vyksta iš, išnaudojimas. E, mes dėl to sutinkam, tai konkretus klausimai, nes aš manau, kad diskusija, šios dienos diskusija lieka tokiam metaligmenyje. Būtų kalbama apie socialinę harmonizavimą, apie socialinį derinimą. Ką, ką tai reiškia? Ką mes suderinsime? Pavyzdžiui, ties apsistosim Luxemburgo Belgija lygyje arba e, derinsim Rumunijos Bulgarijos lygyje. Tai galbūt kai kam e, prit, patikamas suderinimas, su, su na tai tikrai diskusija, kuri būtent ir pabrėžė tos svarbiausius punktus. Jeigu mes taikysim visiems minimalius atlyginimus, beniliuksė taikomus ir primestim juos Bulgarijos, Rumunijos darbuotojams, tai tiesiog ne, neteks darbo, jie negus tokio atlyginimo ir neteks darbo. Tai pirmas klausimas, tai ką reiškia socialinis chronizavimas ir ar gali pakeis, pateikti vieną kitą pavyzdį, ką jūs norite pasakyti toliau. Diskusijoje buvo kalbama apie e, sektorių e, ir jie tik, tikrai šitas sektorius kenčia, kenčia nuo krizės ir kokie yra, kokie, kokias raištis, kokie yra kaštai. Aš manau, kad iš dalies tai yra ir protekcionizmas tam tikras, nes aš pranešime paskaičiau, kad yra tik labai e, liūdnas istorijos, kad Bulgarijos vairuotojas teigia, kad e, aš uždirbu apie mėnesį tai, ką mano žmona uždirba per keturis mėnesius. Mano šalyje tai reikia ir tai atsižvelgti. Klausimas, galbūt tas e, faktas, kad ES15 arba e, gali pil paaiškinti, kaip atsižvelgti į mano pirmą klausimą kaip socialinį harmonizavimą. Mulțumesc. Ticau. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju svečiams už pristatymus. Norėčiau paklausti komisijos, ar kas nors atstovauja komisiją. Kada komisija ketina pateikti teisėkuros pasiūlymą dėl reglamento 1071 ir 1072 2009 metų pakeitimo patikiau tuose tyrimuose anksčiau, buvo kalbama ir dabar buvo kalbama apie Europos registrą, transporto įmonių registrą. Dėja, turiu pasakyti, kad nėra sąsajos tarp šitų registrų. Aš patikiu šitą klausimą komisijai, tokie registrai turėtų būti susiję jau turi būti sujungti iki, turėjo būti sujungti iki 2012 pabaigos, tik Bulgarija turėjo elektroninį registrą, prie kurio galim buvo pasijungti ir dar buvo penkios valstybės narės, kurios bandė tai daryti, bet dar neužbaigė to darbo, o Europos komisija pradėjo 26 iniciatyvą, aš pabrėžiu, 26 pažeidimo uh, procedūras prieš valstybės narės, kurio, kurios neparengė šito registro. Ir baigdami noriu pasakyti, kad dėja krizės laikotarpiu ES 12 tos valstybės narės bijosi, kad transporto įmonės, bijosi transporto įmonių iš E15. Tai nepagrista baime, nes jos bijosi socialinio dempingo dėl e, žemesnių atlyginimų rytų Europoje. Kapitažo liberalizavimas e, sukels e, laiko suvienodinimą, o ne staiga bus suvienodintos startinės sąlygos ar atlyginimai. Bet vėlgi tai netinkama tema, nes mes kalbam apie baimę, nes bijomasi Europos E15 bijomasi naujų vairuotojų. 1072 reglamentas leidžia Europos valstybėms narėms įdarbinti e, filipiniečius vairuotojus e, laikotarpiu mažiau negu 185 e, dienas ir jos naudojasi tais vilkikais ne vien tik tai valstybėje narėje, bet ir Europos Sąjungo ir už Europos Sąjungos ribų. Mes turėtume bijotis ir įsiaiškinti, kiek šita nuost, reglamento nuostata, 1072 reglamento, kaip yra ją naudojamasi ir ji skatina tai, kad būtų į, į darbinimą, darbinam vairuotojai ne Europos Sąjungos piliečiai. Yes, thank you, Brian. Well, I, I'm not... Dėkui. Man tikrai, manęs nestebina bendra šitų diskusijų e, tendencija, bet man tikrai esu nusivylęs, ne, aš turiu pasakyti du dalykus. Visų pirma, kokios tai yra užduotis, nes dabar kilo problemų, galbūt e, reikėtų e, lėtinti liberalizavimą, bet jos nestabdyti. Bet vėlgi, jeigu kainos mažėja, jeigu yra krizė, tai yra mažėja pajėgumą, tai aišku, valstybėm, tai aišku, įmonėms tikrai sunku išlaikyti pajėgumus. Tai, taip, taip yra, bet jeigu mes pasinaudosim šitą analizėm, tai tikrai reikėtų apriboti liberalizavimą, reikėtų, aišku, vėlgi teorijai, jeigu yra daugiau e, apribojimai, jeigu yra tikrai diskriminacija, jeigu yra atskira rinka E15 ar E12, jeigu tos rinkos yra atskiros, tai ar mes kalbam apie, apie Europos Sąjungą, mes kalbam apie socialinį harmonizavimą, apie šį socialinį dempingą. Aš, pažiūrėkim čia, Europos parlamentas yra, e, yra, yra taisyklės, kur yra išmokos e, vis, visiems valstybėms e, narėms. Galime įdarbinti 11 e, bulgarų ir vieną Danijos ekspertą. Jeigu žiūrėkime, kas vyksta Europos parlamente. Tai ar čia nėra socialinis dempingas, ar socialinė harmonizavimas? Ką mes čia darome, kaip pavadinsim? Tai tikrai esu nusivylęs ne vien tik tai vežėjai, dėl vežėjų, bet apskritai dėl pačių parlamentų esu nusivylęs tai arba mes turim pagalvoti apie ilgalaikę perspektyvą dėl ES laisvę, apie vieningą rinką, ar reikia pamiršti apie tai ir sustabdyti galiausiai. Baga. Panas Lichtenberg. Dank. Meine zwei Kollegen haben diese Frage des... Uh, so Labai ačiū. Du kolegos minėjo šitą reikalą apie socialinį harmonizavimą ir dėl šios priežasties, bet taip pat ir dėl to, kad yra pasipriešinimas valstybės narėse prieš tai, kad kiti kištusi jų socialinės taisyklės. Tai galbūt netinkamas požiūris. Ir komandiruojamų darbuotojų direktyva yra kiti teisės aktai, kurie siekia apriboti nu, tai socialinio dumpingo galimybės. Aišku, ne viskas tinkamai veikia, nes yra vykdama kontrolė valstybėse narėse, yra nepakankama ir nepatenkinama. Tai norėčiau paklausti federacijos atstovų, darbdavių atstovų, ką jūs darote šiuo klausimu ir kaip jūs galite vykdyti prievolę saugoti savo narius nuo konkurencijos iškraipimų arba nenesažininkos konkurencijos. Man tai didžiulis klausimas ir taip pat kilo dar vienas. Negaliu perskaityti vardo, bet jūs teigiate, kad kartais verslo įmonės netyčia, bet e, netinkamai taiko direktyvą. Nežinau, e, ką jūs norėjot pasakyti, ar galite paaiškinti. Ačiū. E, pana Slimbava, ne. Tai tuomet kreipsiuos į kalbėtojus, suteiksiu kiekvienam po dvi minučių. Tai tuomet e, bet jie nesakys, kad mes esam blogi socialiniai partneriai, mes e, tikimės, kad neviršysim laiko, taigi ponas Na, prašom jums dvi minutės, būtų naudinga. Taigi, to pačia tvarka, kaip kalbėjusitės, mm, klika atstovai. Mikrofoną. Next, Mr. Perillo, ETF, do you want to say? Alors, très vite, euh, la problématique des chauffeurs philippins qui... Labai greitai, taigi, e, filipiniečiai e, vairuotojai, kur dirba Europoje, 72.09 e, reglamentas teigia, kalba apie vairuotojus, kiekviena valstybė nari gali vykdyti patikrinimus, e, transportuotojų patikrinimus ir aš turiu priminti, kad yra išduodami leidimai, sertifikatai penkiems metams, ar tai būtų filipiniečiai, brazilai, jie gali atvykti į Europą dirbti kaip nori, be jokio pribojimų ir yra visai klausimų dėl nuolatinio mokymo, dėl atlyginimų ir taip toliau. Toliau buvo kalbama apie harmonizavimą, kokį, kokį sudėrimą, kokį harmonizavimą. Paprasta, pavyzdžiui, jeigu dabar yra vairuotojai iš vidurio ir turių Europos e, ir jie lieka Europoje du mėnesius. Ir jeigu žiūrėsim 2011 teisingumo teismo kovo 15 sprendimą dėl 095-2003 e, metų reglamentą, tai aišku, jie turėtų, turi teisę būti toje valstybėje, kurioje yra. Tai čia yra tikrai suderinimas ir tai reikėtų taikyti. Esamas taisyklės mes to prašome. Ir reikia politinės valios, reikia kontrolės ir sankcijų, bet sankcijų, kuris yra griežtas, jeigu sankcijos negriežtas, tai žmonės, kurie sukčiauja, mums sako, kad mes galim toliau tęsti, nes mums ne, ne, nebrangu, nes yra nepakankamai kontrolės ir galim daryti, ką norim. Taigi čia daug ką reikia daryti labai paprasti daiktai. Paprasčiausiai, kad rinka būtų labiau, e, turi didesnį pusiausvyrą ir gerbti esamus teisės aktus. Ir vairuotojai iš vidurio Europos, tai iš rytų mums teigia tai, ką mes norim, mes norim dirbti gerom sąlygom. Jeigu norim grįžti pas save kas dvi savaitės, kas tris savaitės, nu, gali būti Europoje šešis mėnesius, bet jeigu jie sutinka dirbti ir nesutik, negrįžti pas šeimą, pas vaikus, tai tada tikrai čia e, šio laikinė vergovė ir tikrai reikia gerbti vieniems kitus. Mr. Nielsen. Hans Nielsen. Be ačiū, panė pirmininkė. Na, aš turėjau progos minutę pasiruošti. Taigi, ponė Silė, jūs kalbėjote apie daugiau pribojimų. E, jų tikrai nenori daugiau pribojimų. Mes norime, kad e, galiotų taisyklės, kurios dabar galioja. Kitaip sakant, e, dabartinis pervežimas, trunkas tris dienas, gali būti suderinama su dabartinėmis taisyklėmis. Niekas nesako, kad negalima užsimti kabotažo, jeigu jis telpa į šitos rėmus. Toliau, panas Kun, minėjo, kad e, trūksta duomenų. Mes irgi įstikinę, kad duomenų trūksta. Tikrai trūksta duomenų, norint priimti sprendimus, e, kurie galėtų būti priimami dabar. Mes manome, kad reikėtų daug daugiau ir daug patikimesnių duomenų. Mes taip pat esame įstikinę, kad jeigu kas nors būtų padaryta dabar, toliau liberalizuojant šią rinką. Taigi mes esame tikri, kad dabartinė situacija, kaip ją matome dabar, pablogės dar labiau. Toliau buvo užduotas e, pono Bakar klausimas e, dėl e, spaudimo kainams ir socialinio harmonizavimo. Taip, e, iš paties parlamento girdėjome, tai yra teisingai pastebėjome. Aš manau, kad mes turime kažkaip sureaguoti šitą uždavinį. Kažkam tenka truputį savo lūkesčius nuleisti, kitiems kaip tik tai vertėtų juos skilselėti. Ar mes galime e, kalbėti vien tik tai apie atlyginimus? Ne, galbūt reikėtų kalbėti taip pat ir apie atsakomybės rytis, apie uždavinius, nes vienose valstybėse jie keliame daug desnį negu kitose valstybėse. E, kas galėtų padėti E, tai kainodarai, e, kur dabar patiria spaudimą. Manau, kad jungtinė atsakomybė. Visi, kas priema sprendimus transporto sektoriu, turėtų prisimti atsakomybę už tos priimtus sprendimus. Ir tai reikštų, kad kada tik tai e, ir užtikrinamas tam tikrų e, įstatymų vykdymas, galima būtų atsekti pažeidėjus ir imtis tam tikrų priemonių. Toliau, ponas Lichtenbergė, klausimas, nežinau, ar man buvo adresuotas, tačiau Tai taip pat reikštų, bent jau nevežiai būtų priversti priimti sprendimus, kurių jie e, ir norėtų išvengti. Mes tikrai e, nepalaikome, kad kas nors lauštų taisyklės, bet jeigu e, bendrovė nėra pelninga, jeigu negali uždirbti pinigų, jeigu namie badauja vaikai, tai mikrokompanijos kurios turi, tarkim, vieną, du sunkvežimius, kartais iš tikrųjų paslenkia su taisyklėmis, kadangi kitaip jie tiesiog neišgyventų. Ir e, būtent didžios e, kompanijos, kurios e, samdo subrangovais, tas mažasis kompanijas, būtent ir eskaluoja šią problemą. Tai yra pavojinga situacija, kurią mes dabar matome. Ačiū, ponas Pilar panaudoju porą minčių, dabar ponis Tauks liko dar šiek tiek laiko. E, aš pamėginsiu sakyti du dalykus. Pirmiausia, dėl duomenų surinkimo, kas buvo paminėta, realybė yra ta, kad duomenys, e, kurie surinkami, yra e, apie, apie prieš teisės aktais. Būtent tokius duomenys turi teikti vairuotojai. Taigi, tai turi būti aišku ir vežėjams, ir taip pat tiems, kurie užtikrina teisės aktų laikymasi. E, be kita, čia galima kalbėti ir apie teisės aktus su kabotažu. Na ir gal galia dar dėl komentarų, kuriuos aš išsakiau. Iš tikrųjų, kabotažo pažeidimai kartais e, įvyksta tiesiog dėl to, kad blogai suprantame teisės aktai. Žmonės paprasčiausiai suklysta. Tokia yra patirtis, tokių istorijų mes girdime ir iš kompanijų, ir iš vairuotojų. Tokia yra dėja realybė. Kas mane stulbina, kad esame tam tikrų paralelių tarp to, ką e, E, e, oro linijos sako dėl reglamentų 261 ir to, ką gabentojų kompanijos e, kalba apie kapotažų taisyklių pažinėjimus. Bet ką tai, ponas Pilap. Mm, dvi minutės, taip. Tikrai noriu pirmiausiai pasakyti, kad viešiai nenori dabar liberalizavimo, bet tolesnio harmonizavimo. Tačiau mes norėtumėm, kad procesas prasidėtų dabar. Mes norėtumėm, kad prasidėtų e, procesas nuo liberalizavimo, o palaipsniui vėliau būtų e, perėta ir prie harmonizavimo. Ir čia mes kalbame pirmiausiai apie tai, kad vienodai būtų įgyvenamos esamos taisyklės ir reglamentai. Apie tai mes išnekame. Ir mes tikrai esame įstikinę, kad dabar pradėję mes galėtumėm sukurti gerą sistemą. Dėl bendros atsakomybės ar bankinės atsakomybės, taip, aš nesakau, kad mes tam prieštaraujame. Aš sakau, kad e, taip, puiku, tačiau pažiūrėkime, kaip tai veiks mes nenorime prisidėti prie jokios neteisėtos praktikos. Kita vertus, nuskambėjo dar vienas klausimas iš auditorijos, kaip e, bendrovės dirba su e, kaip jūs informuoja, kaip jūs teikia informaciją susiję su deklaracija apie darbuotojus direktyvos nuostatą. E, aš galiu pasakyti, kad e, mes dabar informuojame e, atinkamas institucijas apie tai, ką mes galime padaryti, ko negalime padaryti. Mes tikrai bendradarbiavame dabar su policija ir su kitomis tiesaugos institucijomis. Kyla, buvo, buvo užduotas klausimas, kaip um, Niderlandai staiga prarado transporto šalies statusą Ir, pavyzdžiui, perleido šias pozicijas Rumunijai. E, na, iš tikrųjų, čia nebūtinai viskas susijęs su kabotažu. E, esmė ta, kad e, dažnai darbo vietos nu, nuteka ten, kur terminalo operatoriai e, gali vykti savo veiklą pigiau, kur yra pigesnė darbo jėga. Ir iš tikrųjų e, terminalų eksploatavimas darbo jėga ten e, Rumunijoje yra tikrai daug pigesnė negu Olandijoje. E, taip būtų galima paaiškinti šitą reiškinį. Kągi, ačiū Jums visiems labai. E, diskusija iš tikrųjų buvo labai įdomi, bent jau man tik tai per įvairių e, išvadų. Vienas klausimas, kuris man visada rūpia, yra, ką žmonės turi omeny, kai kalba apie socialinę harmonizaciją. Mes kalbame be abejo apie socialinę harmonizaciją, tikėdamėsi, kad turbūt kalbame apie e, standartų kelimą, tačiau e, kai kada matome, kad gyvenime iš tikrųjų e, viskas kaip tik eina link tų žemesnių standartų, žemesnės ribos, e, taigi panašu, kad visi draugės kestame, už visi draugė keli viršų. Na ir dar noriu pasakyti, kad trys principai, e, kurių pagrindų įkota Europos Sąjunga, kurį daugelis susibinarių pamiršo, tai yra laisvas žmonių, paslaugų ir prekių E, judėjimas. Tuo tarpu mes matome, kad daugelis susibinarių visą laiką e, tam priešinasi. Mano paties šalis, pavyzdžiui, pastoviai, e, net ir šiuo metu priešinasi laisvam asmenų judėjimui, tačiau tai yra kertiniai ES principai. Taigi man e, man patinka kaltinti valstybės narės ir kartais galbūt sudaros viskas kaltina viskuo, bet iš tikrųjų dažnai problemų šaknis ir glūdi valstybių narių pozicijose. Na šiaip jau aš dabar noriu E, padėkoti E, tokioms institucijoms, kaip, e, tokioms e, klikinėms organizacijoms, kaip tos, kurios kalbėjo šiandieną, kurios kartais pasako, kad mes turime problemų įgyvendinti vienus ar kitus teisės aktus. Vėlgi čia man peršasi mintis apie tą reglamentą 261 aviacijos sektoriuje. Akivaizdžiai reikia imtis tam tikrų priemonių, kad situacija keistųsi. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti ir panai Pastoriui, ir panai Frizoriui, o taip pat ir keturiems mūsų prelegentams, kurie iš tikrųjų e, sudalyvavo labai įdomiose diskusijose. Iš tikrųjų, tai yra puikus penas apmąstymai, kadangi, e, na, aš net neįsivaizdavau, kad situacija yra tiek prasta, bet panašu, kad taip, aš dabar aiškiau suprantu padėtį ir manau, kad reikės galvoti, ką toliau galima padaryti. O šiaip noriu kitiems nariams pranešti, kad e, sekantis sutikimas yra 6 gegužės, e, pirmadienis. E, na, taip pat e, galiu pakviesti apsilankyti Šiaurės vakarų Anglijoje. E, Ta proga, načiau pakviesiu į pirmaujantį Europos regioną. Na ir taip pat to pačiu pirmininkas dėkoja vertėjams. Viso gero visiems.